Šia koleg. Gerbiami kolegos, ponios ir ponai, pradėsime darbą pagal darbo tvarkę. Pagal mūsų darbo tvarkę dabar turėtume nagrinėti 10 jos punktą 2010 m. agentūrų biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Pranešėja yra kolegė Monika Luiza Makovai. Norėčiau jai iš karto ir suteikti žodį. Prašau, ponė Makovei, jums žodis. Thank you, President. Um. Ačiū, pirmininkė. Sveikinu tapus mūsų pirmininku. Labai trumpai, kadangi te turime tik valandą išklausyti agentūroms ir pateikti uh, klausimams. Norėčiau pasidžiaugti, kad su auditoriais keisimės nuomonėmis. Jis galėja, atstovauja auditorumams, jis užsima agentūromis. Ponas Patrik Gudu e, e, iš Europos aviacijos saugumo agentūros e, ir taip pat ponė Tomas iš jūrininkistės saugos agentūros dalyvauja posėdėje pateiksiu informaciją šiek tiek. Šį kartą mes turėtume suteikti, patvirtinti biudžeto vykdymą 24 agentūroms, e, taip pat dar Europos insti, lyčių lygybės institutui ir Europolui. E, e, vasario viduryje projektą dokumento, o terminas pateikti pagaidimas yra kovo penktą dieną. Mes esame pastebėję problemų viešųjų pirkimų srityje, e, pervedimų srityje. Taip pat noriu pasakyti, kad audito rūmai, kas yra keista, nepamatė jokių problemų pervedimų srityje. Egzistuoja problemos e, dėl e, žmogiškųjų išteklių ir apskaitos pareigūno nepriklausomybės kai kuriuose agentūrose. Dar norėčiau informuoti kolegas, kad e, sulaukėme, išsiuntėme audito rūmams dėl agentūrų klausimyną. Gruodžio pradžioje gavome atsakymus, tačiau turiu pasakyti, kad jie nesuteikė mums išsamios informacijos ir mm, iš, į konkrečius klausimus negavom pakankamai konkrečių atsakymų. dar tikimės, kad rasime būdų iš audito rūmų gauti tą informaciją. Taip pat noriu pasinaudoti progą ir dar paprašyti audito e, rūmų e, pateikti rezultatų vertinimo ataskaitą. Mes girdėjome e, neseniai praeitą, praeitą mėnesį, kad 17 projektas e, rengiamas, ar dabar 20 ar koks nežinau, bet būtų labai gerai e, gauti ataskaitą. Dėkoju, gerbiama kolegė Makovai. Europos aviacijos saugumo agentūros bei Europos jūrų saugumo agentūrų agentūros atstovai atvyko į mūsų posėdį. Pirmiausia, sutiksiu žodį ponui Gudu. Prašau, ponė Gudu, jums žodis. Merci beaucoup, monsieur le président. <clears throat> Monsieur le président. Ačiū pirmininkė, ponė pranešėja, gerbiami deputatai. Norėčiau padėkoti, kad suteikėte e, Oro saugos agentūros agentūrai e, žodį. Ši agentūra labai svarbi visiems piliečiams, kurie naudojasi lėktuvais. Turbūt mes visi jais naudojamės. E, noriu trumpai pristatyti mūsų agentūrą. Veikia ji Kielne. Daugiau kaip 600 darbuotojų yra. Labai uh, daug uh, oro erdvės oro eismo ekspertų. Uh, E, buvusių pilotų, daug inžinierių, taip pat kitų sričių e, atstovų, aviacijos sričių atstovų. Ir mes esame atsakingi už saugumo užtikrinimą e, visose aviacijos srityse. Nuo didžiulių oro uostų iki aerodromų. Agentūra E, kasdien e, dirba, kad užtikrintų oro eismo saugumą. Pateiksiu Jums pavyzdį visai neseną. Tikriausiai Jūs girdėjote, kalbant apie penktadienį mūsų pareikštą nuomonę dėl to, kad reikėtų e, spręsti problemą susijusias su lėktuvu A3. Uh, 81 ir būtent mes užsimėme panašiais darbais. Mes, e, mūsų agentūra yra vienintelė, kuri išduoda sertifikatus lėktuvams Europoje. Mes taip pat e, gyvename e, ir rengiame reglamentus, kurie yra susijęs su oro eismo sauga ir teikiame komisijai E, šios pasiūlymus komisijos e, lygmenyje. E, komisija užtikrina, kad reglamentai būtų deramai gyvendinami visose valstybėse narėse. Jau dviejai metai, kai mes apibrėžėme ir sekame, kaip įgyvendamas Europos oro saugumo planas. Tai yra veiksmų planas aukšto ligmens. E, jo tikslas e, nustatyti pagrindinę e, bendrąją oro erdvės riziką Europos Sąjungoje. Dar baigdamas noriu pasakyti, kad mes siekiame nuolat pažangos ir prieš porą metų mūsų pastangos buvo vainikuotos sėkme, mums buvo išduotas ISO 9001 sertifikatas mm. Ir manome, kad esame vienintelė agentūra, kuri turi e, tokį e, sertifikatą įvertinantį mūsų veiklą e, oro erdvės saugumo, oro eismo saugumo srityje. Ir gauti tokį sertifikatą e, tarptautiniu mastu nėra labai lengva. Taigi ačiū. Dėkoju, ponė direktoriau Gudu. iš karto norėčiau steikti žodį poniai Manuelai Tomasini iš EMSA, e, Europos jūrų saugumo agentūros. Prašau. E, much, Ačiū pirmininkė. Pirmininkė, e, pranešėjai, gerbiami biudžeto kontrolės komiteto nariai, kitų institucijų atstovai. Visų pirma, noriu atsiprašyti, kad mūsų, um, panas Landerbel, mūsų um, pareigas einantis vykdantysis direktorius negali dalyvauti šiame posėdėje dėl kitų uždavinių, kitų darbų. Jūs žinote, um, dėl Kosta Concordija įvykių, aišku, um, mūsų vykdomasis direktorius, kuris šiuo metu eina šias pareigas, privalo skirti visą dėmesį ten. Noriu padėkoti Jums už malonų kvietimą. Europos parlamentas visuomet daug e, susidomėjimo ir pasikeimo rodo e, Europos jūros saugos agentūrai. Ir aš norėčiau pristatyti Jums savo, e, nu, mūsų agentūros 2010 metų rezultatus. Kaip žinote, EMSA buvo sukurta 2003 metais po Erikos avarijos kaip viena iš priemonių e, skirtų pagerinti jūrų saugą ir jūrų veiklos valdymą ES. Užduotis yra sudalytos plačiai keturias sritis pagal e, pagrindžiantį reglamentą. Visų pirma, agentūra padeda komisijai stebėti ir įgyvendinti ES teisės aktus jūrų saugos ir jūrinės aplinkos apsaugos rytyje. Antra, agentūra uh, Mm, plėtoja ir įgyvendina ES e jūrinius pajėgumus ES lygmenių, taip pat e, Sixinet ar e, laivų atsekimo sistemą galėčiau paminėti. Galima atsekti tokiu būdu laivus ir krovinius, toliau yra atitinkamas centras visų su es vėliava plaukiančių laivų po visą pasaulį ir yra atitinkama sistema ir kontrolės tai, reikalavimas įgyveninti. Taip pat atsiekimo, atpažinimo yra pajėgumai, yra ES rezervinių laivų padalinio atsiekimo struktūros, Kinsinet ir um, taip pat atitinkamos tarnybos veikia apsaugoti ES krantus nuo taršos iš laivų. Be to mes turime pateikti mokslinius patarimus komisijai atitinkamose sritise. Per um, mūsų darbo kelius metus, aišku, mūsų užduotis buvo papildytos ir tas procesas tęsiasi, vyko komisijos ir tai, e, parlamento ir tarybos diskusijos ir dėl mūsų steigiančio reglamento pakeitimo. Aišku, aplinka yra labai dinamiška, tad mums nelengva yra dirbti, nes ir terminai visuomet yra labai griežti ir mes turime susinteresuotais. Su suinteresuotomis šalimis visuomet pasitarti, atitinkamai dirbti su valstybėmis narėmis ir komisija. Uh, Kaip žinote, 2010 metais yra e, atitinkamai dokumentacija pateikta iš EMSOS, kad e, parodytumėm, jog geriausiai panaudojame išteklius, kurios biudžeto institucija mums suteikia. E, dėl mūsų personalo. Mm, mes turime labai nedaug neužpildytų etatų, tik 2 procentai, 96 procentai etatų yra užimti iš 200 tų visų postų. Ir e, kalbant apie išteklius, 2010 metais agentūra vykdė 98 procentus e, įsipareigojimų. 4 procentais išaugo įsipareigojimų įvykdymas ir 4 procentais mokėjimų e, įvykdymas yra didesnis palyginti su ankstesniais metais. Kalbant apie kovą su tarša, mes tikrai galime pasidžiaugti pozityviais rezultatais. Kalbant apie pervedimus, įsipareigojimus a posteriori, turime atitinkamus kontrolės mechanizmus viduje. Mes vadovavomės audito rūmų ir Europos parlamento rekomendacijomis iš ankstesnių metų ir todėl glaudžiai visą tai kontroliuojame. 2010 metais mes turėjome tik tai penkis įsipareigojimus a posteriori, tai tikrai didžiulis pagerėjimas. 28 pervedimai buvo ir galime pasidžiaugti, kad 2011 metais tik tai 16 yra Taigi tendencijos yra labai pozityvios. Agentūra jautri reaguoja į audito rūmų, vidaus audito tarnybos ir, aišku, biudžeto įvinimą tvirtinčios institucijos rekomendacijas, laikosi jų, mes tengiamės mūsų kokį, kokį darbo kokybę, efektyvumą ir veiksmingumą nuolat gerinti. Noriu trumpai pasakyti, kad pasiekėme labai svarbių tikslų 2010 metais. Mes patvirtinome penkerių metų strategiją, vadovaudamėsi Europos parlamento e, ir audito rūmų pasiūlymų rekomendacija, kur buvo pažymėta, kad neturime daugiamečio planavimo. Taip pat mes įvedėme ir pagrindinius veiklos rodiklius savo veiklai pamatuoti. Tai yra labai svarbus elementas, kalbant apie mūsų darbo programų rengimą ir mūsų ataskaitų rengimą. Mes e, vidinėse procedūrose jau viską esame uh, padarė, kas yra reikalinga, kad būtų pasirūpinta mūsų finansinių procedūrų efektyvumu. Sugebėjome įgyvendinti taip pat ir atitinkamas tarnybos rekomendacijas dėl apskaitos pareigūno nepriklausomumo ir mūsų atitinkama direktyv... taryba patvirtino šios sprendimus. Dabar kalbant apie mūsų metinę ataskaitą, jos skaidrumą ir finansinius priedus e, bei atitinkamus terminus ir e, derinimo procedūras, taip pat įsipareigojimus a posteriori, viskas tai yra mūsų metinė ataskaita dabar sudėta. E, ji yra peržiūrima, kad būtų skaidresnė, kad tikrai būtų galima priimti tinkamus finansinius sprendimus dėl mūsų visų pirkimų veiklos. Kaip visada, aišku, didžiausias dėmesys skirtas mūsų veiklai. Mm, ir pabaigai noriu paminėti keletą skaičių, kurie parodytų, ką mūsų agentūra daro. Mes atliekame 88 e, apsilankimus valstybės narėse atitinkamose organizacijose, kurios užsima jūrų saugumu, 36 e, seminarai su 1127 e, dalyviais iš visų valstybių narių surengėme, taip pat 43 mokymai buvo suorganizuoti per 700 įvairiausių pareigūnų iš visos Europos, 14 buvo susitarimų taršai stabdyti, kad veikla yra pasamdyta už agentūros ribų. Noriu pasakyti, kad turime nulį pastabų iš audito rūmų e, už tuos metus, taigi tai patvirtina, kad EMSA žengia gerų kelių. Noriu padėkoti audito e, rūmams, vidaus audito tarnybai už labai vertingas pastabas. E, mes toliau vadovausimės uh, Um, jūsų įvertinimais, kad toliau dirbtumėm vardant bendro tikslo, tai yra, kad mūsų jūros būtų saugesnės ir švaresnės. Dėkoju, ponė Tomasinė, už visą pateiktą informaciją. Per tokį trumpą laiką pateikėte tiek daug informacijos, tačiau žvelgiant į mūsų pilną šios, šios popietės darbo tvarkį, iš karto siūlau pradėti diskusijas. Ir jeigu yra kažkokių klausimų, tai ir audito rūmai galės juos atsakyti. Tačiau siūlyčiau iš karto pradėti diskusijas. Visų pirma, suteiksiu žodį pranešėjai poniai Makovai, o paskui ponia Ivanova užduos klausimą. Prašau, ponia Makovai. Thank you, President. Dėkui, pirmininkė. išgirdome kalbą, o tik paskui gavome. O tik paskui gavome premiją. E, 2010 metai, finansiniai metai, pasižymėjo keletų silpnų aspektų. Pirmiausia, dėl perkeliamų sumų, viešai, viešųjų pirkimų problemų, ir žmogiškų išteklių problemų. Norėčiau pateikti Jums konkrečių klausimų šiuose srityse dėl viešųjų pirkimų. Kaip agentūra užtikrina, kad e, pranešama būtų administraciniai valdybai e, visa informacija apie naujausias dėrybas. Antras dalykas, kaip agentūra užtikrina, kad duomenys būtų pakankamai geri, dėl planuojamų viešųjų pirkimų metinėje veiklos ataskaitoje. Antras dalykas, kaip e, agentūra užtikrina, kad laiku būtų atliekami mokėjimai dėl žmogiškųjų išteklių. Jūs sakėte, kad e, autorizuojantis pareigūnas veikia agentūroje ir problema yra išspręsta, tačiau norėtume E, paklausti, ar tai e, nėra laikinas darbuotojas ir kaip pareigos apibrieštos to asmens, gal galėtumėte konkrečiai atsakyti šios klausimus, būčiau labai dėkinga. Toliau veikla, rezultatai. Pernai agentūra e, buvo raginama naudoti gan diagramą savo veiklą atspindėti. Žinome, kad dešimtųjų metų metinėje ataskaitoje buvo siejama operacinė veikla, e, investicijos ir rezultatai. Ar jūs galvojate, kad e, ši, e, šis principas turėtų būti ateityje taikomas EMSOje dėl aviacijos saugos agentūros darbo? Norėtume išgirsti konkrečius atsakymus į šios klausimus. E, Viešiai pirkimai. E, kokia, dėl kokios sumos deram buvo, kokios sumos yra susijusios su dviem viešųjų pirkimų atvejais, e, dėl kurių auditorumai pareiškė pastabų. Pastebėta yra sunkumų ir norėčiau paklausti apie konkrečiai apie šiuos sandorius, su kuo jie buvo sudaryti ir kokios sumos panaudotos. Toliau, kaip agentūra užtikrina viešųjų pirkimo procedūros e, skaidrumą ir e, deramo finansų valdymo principą dėl žmogiškų išteklių Kaip agentūra užtikrina e, skaidrumą e, darbuotojų atrinkimo procedūros metu? Suprantu, kad visiems labiau rūpi kava negu mano kalba. E, agentūrų atstovai tikrai klauso jūsų ir norim ir paskui pateiksiu jums atsakymus. Prašom tęsti, sako pirmininkas Dar paskutinis klausimas aviacijos saugos agentūrai e, susijęs yra su patikrinimais. Kaip agentūra užtikrina inspektavimo planavimo ir programos e, metu numatytų dokumentų gavimą ir e, kaip e, sekama, kad būtų įgyvendinamos rekomendacijos e, padarytos inspekcijų metu. Dar vienas dalykas. Aš jau keičiausi nuomonėmis laiškais su Europos aviacijos saugos agentūros direktoriumi. Manau, kad dėl interesų konflikto yra problemų. Suprantu, kad aviacijos ryties ekspertai atstovauja pramoniai E, jie dirba ten, todėl jie yra specialistai, ekspertai. Ir norėčiau paklausti, e, ar jie nesertifikuoja lėktuvų iš tų pačių bendrovių, kuriuose dirba. E, turbūt nereikėtų naudoti, pastelti tokių ekspertų sertifikuoti lėktuvams. Ar yra tokių situacijų? Ir ką galite pasakyti dėl šių dalykų? Dėkoju kolegė. Po kolegė Makovai uždavė labai svarbius klausimus. Norėčiau suteikti žodį visiems kitiem nariam, ypač pirmai kolegijai Ivanovai. Labai ačiū, norėčiau pasveikinti ponę Makovai atlikus puikų darbą. Turiu e, klausimų jūrų saugos agentūrai. Tikriausiai visi žinote apie kruizinio laivo e, nelaimę, avariją. E, Tai yra nepaprastai dėlio masto atsitikimas. Ir e, dėl reagavimo, pagalbos teikimo, e, dėl to, kaip laiku kovoti su naftos išsiliejimu, e, galima galvoti apie greitesnę pagalbą. Šiandieną didelė dalis EMSOS biudžeto skirta mm, naftos, išsilie... naftos dėmėms e, sutraukti, išvalyti jūrose. Ir ką galite pasakyti apie savo veiklą ir šį atsitikimą Italijoje? Dar kitas klausimas apie prevenciją, prevencinės priemonės, jų veiksmingumą po audito rūmų vertinimo. Ar jūs galvojate, kad yra e, tobulintinų sričių, ar galvojate, kad viskas yra gerai ir viską darote puikiai? O galbūt yra elementų, kurie jūsų nuomonė galėtų būti pagerinti. Tokie klausimai. Dėkoju, ponia Ivanova. Toliau kolega Gajar. Dėkoju, ponė pirmininkė, norėčiau atsiprašyti dėl to, kad mūsų šešėlinė pranešėja, ponė Hercog, dėje negalėjo dalyvauti šiame posėdė dėl tam tikrų nenumatytų reikalų ir ji norėjo, kad aš užduočiau keletą klausimų jos vardu agentūrų atstovams, o kadangi aš pats e, turėsiu greitai, e, kadangi aš pats neseniai atėjau į salę, nežinau, ar agentūros neužsiminė, e, ar jų prisistatymuose nebuvo užuominų į, atsakymų, į atsakymus. Taigi, pirmasis klausimas. Mes e, nuolat keičiamės nuomonėmis su audito rūmais. Ponas Kaldera gruodžio 21 dieną mums parašė, kad pagal jo e, stebėjimus atliktus ES agentūrose yra didžiulis rizikos, rizikos suvokimas. Ir aš norėčiau audito rūmų atstovo paprašyti Kai, kaip audit vertina tas biudžeto rizikas e, agentūrose? Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į ponios Makovai klausimą pateikti atskaitomųjų rodiklių studiją. Aišku, yra e, labai svarbu, kad mes gautume šituos e, duomenis ir norėčiau paprašyti kolegės, kadangi mums yra labai svarbu, kiek įmanoma greičiau gauti šią studiją. Aš norėčiau pabrėžti, kad mes kalbame apie studiją, kurioje kurioje būtų atsakymai į ponios Makovai užduotus klausimus, kadangi mes žinome, kad uh, E, studijoje skelbiami skaičiai tapo dviženkliais, kyla klausimas, kam apskritai to reikia. Ir Taigi, jeigu mes gautume tą studiją, tai galbūt nereiktų e, uždavinėti kai kurių klausimų. E, Toliau, e, kadangi yra tam tikrų nestiku, netikrų, netikslumų viešųjų pirkimų srityje, aš ponios Hercog vardu norėčiau paklausti kaip e, agentūra EASA reaguoja į e, tas problemas. Ta pati klausimą būtų galima užduoti EASA agentūrai dėl viešųjų pirkimų. Perskaitysiu angliškai, pas, besirengiant e, viešiesiems pirkimams sertifikavimų iš išorės. Ir trečiasis klausimas yra adresuotas jūrų saugos agentūrai ir e, klausimas susijęs su teisės ir finansinių reikalų skyriumi. Ir e, mes norėtume paklausti, e, E, kokie rezultatai pritaikius tas devines e, priemonės, kurios turėjo e, paskatinti administracinio darbo supaprastinimą. Dėkoju, ponė Gajer. Matau, kad daugiau norinčių pasisakyti nėra. Tai manau, kad galėtume pradėti atsakinėti į klausimus ir pirmajam žodį suteiksiu ponui Gudu. Merci beaucoup, monsieur le président. En ce qui concerne... Ačiū pirmininkė, atsakant į pirmąjį klausimą dėl pirkimų. Panai Vanil, mūsų finansų direktoriui suteiksiu galimybę atsakyti. Bitte schön. Il marche. Il marche. Yes, uh, uh, related to the uh, procure. Taip, dėl pirkimų proceso agentūroje pasiremiant tuo rezultatu, ką mes matome audito rūmų ataskaitos išvadose, galime pasakyti, kad atidžiai stebime, kaip vykdome pirkimų procesą, kad visa tai atitiktų finansinių reglamentų reikalavimus ir pateikėme taip pat ir pranešimus kas ketvirtį valdymo valdyboje apie pirkimus, taigi yra visas skaidrumas, valdančioji valdyba yra informuojama. Dėl dviejų pirkimų procesų buvo kelti klausimai. Vienas procesas buvo susijęs su valymo paslaugomis, ta sutartimi, kurią mes norėjome atnaujinti, pratesti ketveriems metams, tai yra vieno milijono suma mes išleidžiame apie 250 tūkstančių eurų valymo paslaugoms agentūros patalpose. Taigi ta sutartis turi būti pratesta, o audito rūmai mm, teigia, kad paskaičiavus e, atitinkamus kainos elementus, mes turėtumėm daryti skirtumą tarp tų bazinių paslaugų, kurių mes norime, ir papildomų paslaugų. Ir mm, mes nustatėme, E, svarbumo proporcija, tai 75 procentai tai yra tos bazinės paslaugos, tai yra tas pagrindinis patalpų valymas, o 25 procentai yra papildomos paslaugos, kaip kad pavyzdžiui kavos patiekimas ir taip toliau audito rūmų e, pastaba buvo tokia, kad būtų galima galbūt išskirti daugiau tokių procentinių dalių ir paskaičiuoti įvairius scenarius, e, kuris iš pasiūlymų galėtų būti gal palankesnis scenarius. E, tai toks dalykas. Mes atsižvelgsime, aišku, į tas pastabas ir mes ateityje savo pirkimų konkursuose, kuriuos kelpsime, įvesime daugiau tų procentinių elementų, bet turiu pasakyti, kad šis rezultatas buvo pozityvus agentūrai. Mes sutaupėme apie 30 tūkstančių eurų per pirmuosius metus nuo tada, kai mes jau įvedėm naujos sutarties nuostatas. Taigi, Čia sutaupėme. Antrasis konkursas buvo susijęs su techninio pobūdžio sutartimi aviacijos sektoriuje. Čia auditorumų pastaba buvo siejama su vienu kainos elementu iš visos eilės gal dešimties kainos elementų, ko e, nevykdė e, pasiūlymas pasiūlymo teikėjas. Taigi mes, aišku, um, ateityje pasistengsime užtikrinti, kad kainų siūlytojai visus elementus įvykdytų, užpildytų. Uh, čia, kadangi buvo tik tai du uh, kainos siūlytojai, konkurso dalyviai. Tai aišku, rezultato neįtakojo tos pastabos, kadangi antras dal, konkurso dalyvis tiesiog neturėjo uh, teisės jau dalyvauti, nebuvo tinkamas. Uh, atrinkti šiame konkurse, tai tiesiog rezultatas bet kokiu atveju buvo aiškus. E, Toliau kalbant apie įdarbinimo e, dalį, apie skaidrumą įdarbinant personalą, noriu pasakyti, kad mūsų įdarbinimo procedūros yra ypatingai skaidrios apie laisvus etatus skelbiama labai plačiai agentūros personalo komitetas visuose atrankos etapuose dalyvauja. Uh, Dažnai mes pasitelkėme ir išorės vertinimo centrą, kuris įsikūręs čia Briuselėje. Už apie visus įdarbinimo atrankos etapus yra teikiamos ataskaitos. Ir už 2010 metus audito rūmai mus kritikavo tik dėl to, kad mes neskelbėme ir nenustatome ribos dėl kandidatūrų teikimo, kuomet yra e, sudaromas rezervo sąrašas. E, tas ta riba yra 50 procentų e, taškų surinktų peržiūros metu ir 65 procentai yra minimalus skaičius procentų, kad tų taškų, kad būtų procentas taškų, kad būtų galima patekti į rezervo sąrašą kartais iš tikrųjų kandidatūrų skaičius yra toks didžiulis, kad mes tiesiog skęstame tarp jų. Taigi, jeigu turėtumėm nustatę konkretų vieną procentą taikomą visais atvejais, tai mums tektų į vieną laisvą etatą dažnai. Um, um, nagrinėti labai didelį kandidatūrų skaičių, interviu renkti labai dideliam skaičiui kandida, kandidatų. Taigi mes galvojame, kad reikėjo vis tik tai tam tikrą ribą nustatyti, kad tas skaičius būtų daug maž protingas. Dabar toliau dėl. Um, dėl planavimo e, ir pla, programos e, patikrų, e, visa tai, kas komisijos yra numatyta, visa tai yra įtraukta agentūros darbo planą, e, mūsų valdybos patvirtinta, ataskaitos yra teikiamos Europos komisijai. Europos komisija po to nusprendžia, ar mūsų ataskaitas skelbti viešai ar ne jau po to, kai visas procesas yra baigtas. Mes parengėme ataskaitą su visa metinė statistika apie visas patikras, kurias e, atlikome per ankstesniuosius metus, kad būtų galima įvertinti, kokia yra vis, dinamika visose valstybėse narėse, visose sektoriuose. Iki šiol neturėjome kažkokių tai um, konkrečių prašymų dėl konkrečių patikrų, kuomet yra kažkokie tai e, prašymai prieiti prieiti prie konkrečios ataskaitos, kuri galbūt dar nėra prieinama, kadangi dar nebaigta procedūra, tai aišku, mes negalime um, to padaryti, tai mes visuomet tokius prašymus patenkiname. Dabar dėl um, interesų konflikto. Tai aišku, uh, su delikati tema, bet mes čia uh, ypatingai dėmesingai dirbame. Ir ko, kaip ponė Makovai pasakė, mm, visai neseniai buvo vienas toks atvejis, kurį ir paminėjo. Uh, Aš noriu pasakyti, kad mūsų ekspertų komanda e, sertifikavimo srityje, aišku, turi būti ribotos skaičios, mes negalime iki begalybės išplėsti tų komandų, turi būti, aišku, ir sektoriaus atstovų, ir ad, iš administracijos turi būti atstovų. Ir būtent tuos dar, darbus mes dabar uh, pra, vėl pradedame po aštuoniarių metų pertraukos, taigi nėra um, tokių pla, uh, labai didelių galimybių rinktis iš personalo valstybių narių administracijose, taigi mes turime iš pramonės, iš sektoriaus to imti ekspertų. Bet aišku, mūsų atranka yra labai griežta ir tarptautinė. Uh, civilinės aviacijos organizacija yra patvirtinusi ir e, federalinė aviacijos organizacija yra patvirtinusi mūsų atrankos procedūras ir tikrai nieku, jo nei vieno sprendimo nepriima vienas asmuo. Visuomet sprendimai yra priimami e, kolegialiai e, darbo grupės ar direktorių agentūros ir visuomet tie sprendimai yra kolegialūs kad būtų išvengta bet kokių interesų konfliktų, kuomet eina kalba būtent apie atitinkamo e, ūkio sektoriaus atstovus. Ačiū. Dėkoju ponia Gudu už trumpą atsakymą į klausimus. Dabar norėčiau paprašyti ponios Tomasy taip pat trumpai atsakyti užduotus klausimus. Prašau, ponia Tomasy, jums žodis. Uh, thank you very much. Thank you very much for... Labai ačiū, ačiū už klausimus. Nenorėjau uh, sudaryti įspūdžio, kad jau viską padarėme. Procesas tebesitėse, dar daug ką turime sužinoti ir mes tikrai norime uh, te, tobulinti savo veiklą dėl dėrybų. Mes administraciniai e, valdybai atsiskaitoma per metinę ataskaitą, tai atsis, yra, e, visa informacija surašoma į specialų priedą. Dėl e, viešųjų pirkimų planavimo tai yra susijęs su diskusijomis, kurios vyksta su daryba, gyventinant darbo programą. Preliminarioje darbo programoje administracinė valdyba jau informuojama apie numatomą ateinančiais metais uh, būsimais metais e, viešų pirkimų veiklą. Lapkritį valdyba patvirtina veiksmų planą. Dabar turime konkretų priedą, kuriame išvardyjama e, visa numatoma viešų pirkimų veikla, numatomas tvarkaraštis ir skirtinos sumos. Tai atitinka finansų reglamentą. E, savalaikis mokėjimų vykdymas E, vidaus audito tarnyba e, apie tai kalbėjo, mes įsigilinome į šį klausimą. E, taip pat metinė ataskaitoje yra specialus priedas paaiškinantis tam tikrus uždėlsimus ir mes esame įdėgę vidaus stebėsieno sistemą. Kiekvieną mėnesį pranešama vadovybei apie uh, E, atidėtus apmokėjimus tam tikrų e, sąskaitų ir žiūrima, ar nereikia kažkokių papildomų veiksmų. E, apskaitos pareigūnas vidaus audito tarnyba pareiškė pastabų. Taip, me, mūsų apskaitos pareigūnas buvo laikinai einantis pareigas bet viskas pasikeitė, jau administracinė valdyba paskyrė nuolatiniai pareigybei skaitos pareigūną valdyba taip pat patvirtino konkretų sprendimą, kur e, numatyta administraciniai valdybai e, vertinimo procedūroje vaidmuo e, vertinamas tiek antras pasirašintis pareigūnas tiek apskaitos pareigūnas Gant diagrama, mes žinome, kad yra pateiktas pasiūlymas dėl jos naudojimas, e, rezoliucija dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo, mes žiūrime į tai, galvojame, ar tai sukurtų papildomos vertės e, vidaus procedūroms agentūroje. Pone Ivanova taip pat pateikė labai konkretų klausimą dėl rezultatyvumo e, dėl rezultatų kovojant su tarša E, didžiausia dalis mūsų biudžeto skiriama šiai sričiai, bet tiesa ir tai yra, kad atliekamas vertinimas ilgalaikėje e, ilgalaikiai perspektyvai, taip pat e, dirbome prevencijos ir reagavimo srityje reikalingos lėšos tam, nes tokiu būdu mes suteikiame papildomos vertės paslaugas ES mastu mes naudojamės palidoviniais vaizdais e, Klinsinet, e, kad galėtume stebėti užterštumo būklę ir tai e, turi būti pigiau mūsų tarnyboms ir valstybėms narėms, negu kad jos darytųsi dvi šalių pagrindų su nedaugeliu bendrovių, kurios teikia satelit, palidovinius vaizdus. Taip pat mes uh, uh, 2008 metais esame užfiksavę 1,38 procentus e, išsileimo per vieną vaizdą, o dabar tas rodiklis sumažėjo iki 0,71 procento. Valstybės narės taip pat gali pasinaudoti papildomais pajėgumais e, pavyzdžiui, kaip kad dabar su Kosta Konkordija dirbant vai, laivų nacionaliniai administracijai e, kitaip nebūtų, anksčiau nebūtų buvę galima suteikti didesnio pajėgumo laivų. Toliau klausimas dėl procedūrų supaprastinimo, dėl to, ką mes sistemų e, sitie darome, mes naudojamės ABAK E, agentūros, tai yra sistema ir tai yra būdas pagerinti analizai. Ir mes žiūrime į savo ankstesnių, e, ankstesnę patirtį ir bandome pagerinti situaciją. Taip pat mes e, centralizuojame savo misijas. Mes e, turime e, bet kokioje srityje galimybių dar pasimokyti ir būtent tą ir darome. Much, uh, uh Dėkoju, ponė Tomasini. Dar buvo užduotas klausimas auditorumams, gal galėčiau paprašyti pono Galyje trumpai atsakyti tą klausimą, nes mums jau trūksta laiko. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti poniai Makovei už pastabas. Noriu pabrėžti, kad audito rūmai labai vertina uh, Mm, aktyvų susidomėjimą ir pastangas užtikrinti tinkamą um, es biudžeto panaudojimą agentūrose priežiūrą ir galiu patikinti, kad audito rūmai dės visas pastangas, kad padėtų šiam komitetui atlikti šį darbą. Noriu padėkoti aviacijos ir jūrų saugos agentūrų atstovams ir noriu paaiškinti, kad mane pakvietė mm, atstovauti auditorumams vietoj panošer, kuris buvo tas auditorumų narys, kuris buvo atsakingas už agentūrų auditą. Jis prašo atsipra... jo vardu jūsų visų atsiprašyti, kad jis negali šiandien dalyvauti posėdėje, tačiau jis pats asmeniškai dalyvaus kitame posėdėje kuomet kalbėsite apie pranešėjos parengtą pranešimą dėl agentūrų. Dabar atsakant į ponios Makovei ir pono Jens Gajer klausimus, e, noriu pasakyti, kad svarbu pasakyti, kad audito rūmai parengė ataskaitas apie kiekvieną iš 32 agentūrų. E, šioje, ata, šiose ataskaitose E, auditorumai pateikė savo išvadas dėl e, sąskaitų patikimumo ir e, tas sąskaitas pagrindžių operacijų tvarkingumo ir klaidų nebuvimo. Ir mes taip pat parengėme nuomonės, kuomet tai buvo reikalinga ir pateikėme papildomas pastabas. Daugelį iš tų ataskaitų, nors ne visais atvejais, e, tie komentarai daugiausiai yra susijęs su e, biudžeto ir finansų valdymo klausimais. Tokia bendriausia pastaba, kurią išsakė auditorumai, buvo susijusi su e, didelių skaičių asignavimų perkeltų į 2011 metus. Aš nežinau, ar ponia Mokovei suprato, apie kokį tipo signavimų e, buvo kalbama, kai kalbėjo apie e, pervedimus toje srityje. Nes jeigu kalbame apie signavimus, kurie perkelti į ateitį 2011 metus, tai kaip yra pastebėta, uh, buvo didelis skaičius tokių asignavimų perkelimų devinių agentūrų atveju. Ir čia visa informacija yra konkrečiose ataskaitose pateikta. Mes taip pat išsakėme pastabas dėl tam tikrų silpnųjų vietų agentūrų vidaus kontrolės sistemose, riboto skaidrumo įdarbinimo procedūrose, viešųjų pirkimų procedūrų, kai kurių netitikimų reglam, finansinio regal, reglamento reikalavimams. Ir toliau kalbant apie laukiamą dokumentą, kuris kol kas yra vadinamas ES agentūrų standartų nustatymo ataskaita, tai aš gal norėčiau paaiškinti, kad čia eina kalba apie 17 šio dokumento versiją. Galbūt yra kažkokio tai šiek tiek nesusikalbėjimo. Nuoroda buvo 1,7 o 1,7 ar 1,7 gali būti galbūt suprantama kaip 17 versija. Galbūt kažkas taip suprato, tačiau reikėtų patikslinti, kad nebūtų tokio nesupratimo. Ir šiaip bendrai noriu pritarti pirmininkė ponios Makavei ir pono Gajar um, nuomoniai dėl audito rūmų darbo. Uh, rengiant šį dokumentą. Mes esame pasirengę bet kada ateiti į šį komitetą ir pateikti dokumentą kuriame būtų visa informacija sukaupta iki šiol. Esmė yra tokia, kad mes dabar bandome agentūroms pradėti e, standartų kompleksinio palyginimo e, nustatymo agentūroms uh, procesą ir kalbant apie mm, finansų valdymą, veiklos efektyvumą ir e, visą tai e, nustatant pagal palyginamosius duomenis. Kol kas mes neturime pakankamai informacijos, kurią galėtumėm paremti ataskaitą dėl uh, išlaidų uh, palyginimo standartų nustatymo procedūros. Uh, Kol kas audito rūmai e, dirba su projektu ir pagal savo procedūras mes turime e, laikytis savo įgyvendimo taisyklių, tų taisyklių, kurios nusatytos ir sutartie taip pat. Ir kai tik tai tas dokumentas, e, dėl kurio vyksta diskusijos, bus parengtas ir bus, jį bus galima perduoti komitetui, Pirmininkas žada šių metų antrą ketvirtį kaip datą, kuomet būtų galima šį dokumentą jau pristatyti. audito rūmai, e, kaip žinote, visuomet stengiasi pateikti kaip galima daugiau informacijos, tačiau komitetas taip pat turėtų suprasti, kad mes galime informaciją pateikti tik tuo met, kuomet kompetitingai tai galime padaryti. Uh, kuomet galime pateikti tą informaciją pasiremdami tuo darbu, kurį atliekame kaip išorinis auditas. Didžioji dalis informacijos, kuri reikalinga komitetui, galbūt yra geriau prieinama tiesiogiai iš pačių agentūrų, o ne iš auditorumų kaip išorinio auditoriaus. Ir galiausiai, kalbant apie pono Gajer. Uh, pageidaujama informacija. Aš norėčiau prisiminti audito rūmų pirmininko lakryčio 18 dienos raštą, kur jis pabrėžė, jog audito rūmai bendrai džiaugiasi, jog agentūrų veikla e, gerėja. Ir audito rūmai pažymi, pavyzdžiui, e, e, policijos koledžo E, gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo instituto, e, kitų agentūrų veiklos pagerėjimą. Tas pagerėjimas yra lemtas ne vien tik tai e, auditorumo ataskaitų tų pateikimų, bet mes taip pat galvame, kad e, tai, tai lėmė ir biudžeto kontrolės komiteto budrumas, atidus dėmesys šių agentūrų veiklai, taip pat paskatino jas tobulinti savo darbą ir tai tikrai davo teigiamos e, naudos. Dėkuoju, ponia Galėja kadangi kitam mūsų darbo atvarkės punktui liko tik 20 minučių, e, pasakysiu kaip mes dirbsime toliau. Vasario 29 dieną mūsų komitetas aptarinės šį pranešimą. Kovo 5 diena, 12 val. yra paskutinis pakeitimų pateikimo terminas. Ir tada dar bus galimybė e, labiau įsigilinti į šį pranešimą. Ir todėl pabaigai norėčiau suteikti žodį poniai Makovei. Neatsiprašau, ponas Stas norėtų pasakyti. Eh, er Nežinau, eh, atsiprašau, ponė pirmininkė, aš nebuvau pirmojo. E, klausimų raundo metu ir nežinau, ar buvo atsakyta į tai, ką aš norėčiau paklausti. Pirmajame raunde dažniausiai koncentruojamas į agentūras, e, apie kurias mes ir kalbėjome čia per šią valandą. Norėčiau paklausti pranešėjos, ar ji žada tęsti praėjusių metų pranešimą, nes praėjusiais metais buvo išsakyta tam tikrų pastabų dėl tam tikrų agentūrų, e, dėl konfliktų tarp darbuotojų ir tarp žmonių, kurie atsakingi už įdarbinimą. Aš turiu e, omenyje konkrečią agentūrą EFSA, joje yra daug darbuotojų, e, kurie iš EFSOS pereina į maisto pramonę ir neseniai pastebėjome ir EMEA agentūroje tokį E, tokį pakeitimą, kai iš vaistų agentūros e, keli darbuotojai perėjo tiesiai į farmacijos pramonę. Taigi dabar tie žmonės dirba atitinkamai pramoniai ir padeda jiems gauti licenzijas iš agentūros. Taigi, man atrodo, tai yra aiškus interesų konfliktas ir e, tokie, tokios situacijos dažnos pastaruoju metu ir kai tvirtiname biudžeto įvykdymą, mes turime turėti omenyje tokius interesų konfliktus ir tokį in, interesų e, painiojimą tarp e, asmenų interesų ir pramonės interesų. Taigi norėjau paprašyti pranešėjos atkreipti dėmesį į šį klausimą, nes kitaip mes teiksime pataisas dėl šio klausimo. Dėkoju, tai svarbus aspektas. Pone pranešė, žodis Jums. Uh, thank you, Chair. Dėkui, pirmininkė. Labai trumpai, nes daug laiko neturime. Man uh, labai svarbus interesų konflikto aspektas, nes tai susijęs su tai, kaip naudojamos lėšos ir kitais dalykais. Taip pat ketinu apsilankyti kai kuriuose agentūrose ir pasigilinti į šį klausimą. E, dėl to ir teikiau klausimą aviacinės saugos agentūrai, nes ekspertai e, dirba pramonėje. Taip, ir agentūros ekspertai paskui sertifikuoja lėktuvus e, gaminamus tų bendrovų, kuriuose dirba. Iš jūsų atsakymo ne visiškai supratau, ar aš kaip ekspertė dirbanti pramonės sityje, e, pradėdama dirbti jūsų agentūroje, e, galiu tikrai joje dirbti, ar jūs e, pasamdytumėte mane, ar galėčiau jūsų komandai priklausyti. Taigi labai trumpai. Uh, O dar norėčiau padėkoti abiems agentūroms uh, už dalyvavimą. Taip pat uh, noriu uh, gauti raštiškus atsakymus. Uh, jūs daug kalbėjote ir būtų labai įdomu, kad jeigu pateiktumėte visą informaciją raštu. Uh, auditorumams dar noriu skirti vieną pastebėjimą. E, standartų nustatymo ataskaita yra susijusi su kitais struktūriniais e, elementais, įskaitant e, interesų konfliktą, audito rūmai pažadėjo spalį pateikti šią ataskaitą, paskui gruodį, paskui audito rūmų vadovas, panas Kaldėra, viešai pasakė, kad mes turime 17 projektą. Mes ne vaikai, kad bandytume čia dabar žaisti. Dabar jau yra sausio vidurys, taigi reikalauju, e, kad būtų pateikta ši ataskaita. Ir atsižvelgsiu į tai, kai svarstysime Europos audito rūmų biudžeto vykdymą. Dėkoju, ponė pranešėja. Tai yra tikrai geras pasiūlymas, kad atsakymai į klausimus būtų pateikti dar ir raštu. Tokiu būdu manau, kad galime baigti nagrinėti dešimtąjį darbo atvarkės punktą. Dėkoju agentūrų atstovams. Ir iš karto skelbiu 11 darbo atvarkės punktą. 2010 m. bendrųjų įmonių biudžeto įvykdymo patvirtinimas pranešėja vėl ponia Makovai. Visų pirma, suteiksime žodį auditorumo atstovui. Norėčiau pasveikinti taip pat ir naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės atstovą bei Europos ITER įgyvendinimo ir brandolių sintezės energijos gamybos bendrosios įmonės atstovą. Taigi, pirmiausia, suteiksiu žodį ponui Ladislav Balko iš audito rūmų. Pone Balko, prašau, žodis jums. Labadiena, pirmininkė. Gerbiama pranešėja, ponė Makovei. Gerbiami Europos parlamento nariai, ponios ir ponai. Džiugu, kad e, galiu pristatyti jau trečią ataskaitą jums 2010 metų audito rūmų auditas atliktas dėl bendrųjų įmonių. Visų pirma, tai būtų e, šešios bendros įmonės e, komisijos mokslo tyrimo direktorato žinioje. Mm, kolega Fazekaš su kuriuo suderinau šį pasisakymą, yra atsakingas už Cezar auditą. Čia MUFų generalinis direktoratas prižiūri e, Cezar veiklą. Ir aš taip suprantu, kad komitetas norėtų sutelkti dėmesį į naujoviškus vaistų, naujoviškų vaistų bendrą įmonę. Ir brandolio sintezės e, gamybos įmonės veikla taip pat. E, mūsų mandatas pagal 287 e, ES veikimo sutarties straipsnį yra atlikti bendrų įmonių sąskaitų auditą, taip antra atlikti pagrindinių operacijų, pagrindžių operacijų teisėtumo ir uh, tvarkingumo auditą, kaip kad numatyti ir taip pateikti ataskaitą savo specialiuose metinėse ataskaitose dėl kiekvienos įmonės ir taip pat pateikti nuomonės dėl finansinių reglamentų tų įmonių ir dabar um, tai audito rūmai yra pateikę 2008-2004 nuomonę e, dėl dėl Europos brandulio sulėjimo įmonės, taip pat 2022 e, nuomonė dėl Cezar ir 2011 nuomonė dėl Clean Sky. Tai yra pateikta e, specialiuose ataskaitose tiksliau jos ta mm, informacija apie valdymo audit, finansų valdymo auditus ir veiklos auditus bus pateikta ats, dėl atskirų įmonių. Taigi, konkrečiose metinėse ataskaitose audito rūmai apžvelgė ta, įmonės, įmonių situacija 2008 balandžio mėnesiui ir pateikė uh, brandolio sulėjimo ar Cezar uh, įmonių konkrečias metinės ataskaitas, toliau buvo mm, Klinska įmi artemis 2009-2010 buvo ENIAC. Pagrindinė rizika atliekant auditą šių įmonių yra, aišku, technologijų sudėtingumas, taip pat labai spe, spec, specifinės operacijos ir didelės vertės e, sandoriai. Kaip yra pasakyta 2010 konkrečioje metinėje ataskaitoje, kurią jūs nagrinėjate, audito rūmai pateikė švarias ataskaitas dėl sąskaitų patikimumo, dėl įmi, e, dėl e, brandolio sulėjimo ir visų kitų išskyrus ENIAC, kur mūsų nuomonė yra kvalifikuota dėl to, kad yra Mm, atitinkami klausimai išryškinti dėl biudžeto gyvenimo ataskaitos pateikimo metinėse ataskaitose. Dėl Pagrindinčių operacijų teisėtumo ir tvarkingumo audito rūmai pateikė geros nuomonės visoms bendrosiams įmonėms. Tačiau vis tik tai yra pastabų dėl biudžeto ir finansų valdymo bendrose srityse visoms įmonėms, tai ir įmi, ir energijos, brandalio sulymo įmonės, kadangi yra nedėlės biudžeto gyvenimas, yra vėlavimas vykdant veiklą, yra taip pat vėluojama ir vidaus kontrolės sistemas įdėkti iki galo ir visas pagrindinės skaitmeninės sistemas patvirtinti atitinkamų apskaitos e, e, pareigūnų atžvilgių. Taigi, dabar kalbant apie mažą biudžeto gyvenimą, ką aš paminėjau, audito rūmai savo konkrečioje metinėje ataskaitoje dėl įmi sako, kad 2010 metų e, metinis biudžetas buvo vėlai patvirtintas ir todėl vėlai paskelbti konkursai. Kalbant apie nedidelį E, įsipareigojimų ir mokėjimo asignavimų e, panaudojimo e, lygį, tai yra 6 ir 35 procentai atitinkamai, taip pat tai, kad 98 milijonai eurų buvo perkelti įsipareigojimo asignavimų 2011 metams ir tai, kad uh, uh, 64 milijonai mokėjimo asignavimų yra panaikinti. Tai yra tai, kas buvo perkelta iš ankstesnio atskaitinio laiko tarp 2009 metų. Visą tai teismas, visą tai audito rūmai pažymi. Tačiau vis tik tai, kalbant apie įmi, yra pažangos. 2010 metų gruožio 14 dienos valdybos ekspo strategija buvo patvirtinta dėl pagrindinių sandorių teisėtumo ir tvarkingumo įvertinimo. Audito rūmai įvertins šio vidaus audito audito e, rezultatus vykdydamas 2011 metų auditą. Panašiai kaip ir dėl daugumos kitų e, bendrų įmonių audito rūmai e, kalba apie susitarimą su priimančia valstybė tarp įmi ir brandolio sulėjimo įmonė. Pavyzdžiui, dėl įmi auditorumai sako, kad tokia sutartis tie buvo sudaryta, o dėl brandolio sulėjimo sintezės įmonės auditorumai pastebi, kad nėra nulatinių patalpų, kaip kad numatyta pasiraštoje su priimančia valstybė sutartyje. Taip pat e, Yra keliamas klausimas dėl komisijos vidaus auditorio vaidmens. Ir čia su kolega Fazakaš ir visų audito personalu mes aptarėme šios klausimus ir, ir vėliau aptarėme ir su audito generaliniu direktoriumi Brian Gray 2011 rugsėjai aptarėme šios klausimus. Visose trijose audito rūmų nuomonėse dėl šių bendrų įmonių finansinių taisyklių, kaip kad aš anksčiau nekartą susakęs, taip pat tas pats buvo pakartota ir konkrečiose metinėse ataskaitose e, dėl atitinkamų e, bendrųjų įmonių. Ir audito rūmai paminėjo finansinio reglamento numeris 2343 2002 metų 71 e, straipsnio antrą dalį, pagal kurią komisijos vidaus auditorius vykdo tokias pačias galės dėl sąjungos institucijų ar tarnybų, kaip ir dėl bendrųjų įmonių kaip ir dėl komisijos generalinių direktoratų. Taigi, e, tai turi atsispindėti tinkamai bendrų įmonių finansinėse taisyklėse ir e, nu, nuostatose. Džiaugiuosi, kad dėl auditorumų pastangų yra padaryta pažangos aiškinantis šios klausimus ir dabar visos bendros įmonės pripažįsta jas vaidmenį šio klausimu. Um, kaip pozityvų pavyzdį norėčiau čia paminėti audito rūmų gautą atsakymą iš uh, brandolio sintezės įmonės dėl numatomų e, finansinio reglamento pakeitimų, sureaguojant į auditorumų nuomonę. Iš 50 pastebėjimų brandolio sintezės įmonė prieėmė 48 įvykdę ir tai yra labai konstruktyvus požiūris, tai yra puikus pavyzdys to, kaip auditorumai e, daro poveikį. Iš tikrųjų, šios įmonės valdyba patvirtino e, finansinį reglamentą jau 2011 m. lapkričio lapkričio 24-25 dienomis. Atitinkamai jį pakeitė. Toliau kalbant apie brandulio sintezės įmonę, noriu atkreipti jūsų dėmesį tai, kad reikia papildomo finansavimo ITER projekto statybos etapui. Ir audito rūmai tai nekarta pabrėžė savo konkrečiose metinėse ataskaitose, taip pat 2010 metų ataskaitoje. Ir galiu pasidžiaugti, kad galų galę šis klausimas yra išspręstas pasiekus kompromisą um, tarp parlamento ir tarybos ir komisijos. Praeitų metų gruodį. Audito rūmai ir toliau atidžiai stebės e, šio klausimo eigą. Kaip matote iš mano pasisakymo, bendros įmonės yra tikrai įdomus, gyvas klausimas. E, čia yra iškylantis saviti e, iššūkiai ir problemos, bet taip pat matome ir nuolat politinių pokyčių ir pažangos. Čia aš noriu e, atkreipti jūsų dėmesį į du įdomius tokius pastebėjimus dėl bendrų įmonių, kas yra pateikta komisijos pasiūlyme dėl tarybos sprendimo, kurio būtų įsteigta konkreti programa įgyveninti horizontą 2020 metams. Tai yra pagrindų programa mokslo tyrimų ir inovacijų srityje 2014-2020 metų laikotarpiu. Komisija pateikė šį dokumentą 2011 metų lapkričio 30 dieną. Šio dokumento pirmo priedo ketvirtame punkte komisija iškelia galimybę apjungti Artemis ir Enijak bendras įmonės į vieną iniciatyvą. Ir tolesnės, tolesnė komentaruose Teisėkurinio finansinio pareiškimo 1.7 punkte komisija paminė galimybę įsteigti naują bendrą įmonę, kad būtų galima įgyveninti horizontų 2020 metams su visuomė iš, susijusius iššūkius. Pirmininkė, pranešėja, ponės ir ponai, gerbiami komiteto nariai, tai gal čia ir sustosiu, labai dėkuoju už jūsų kvietimą ir jūsų malonų dėmesį. Ja, Dėkoju, ponia Balko. Dabar iš karto žodžiu suteiksiu direk, EMI e, e direktoriai ir brandolių sintezės bendrosios įmonės direktoriui. Visų pirma, IMI, IMI e, direktorius ponas Goldman, prašau. And... Gerbėmiai parlamento nariai, ponios ir ponai, man labai malonu turėti galimybę jums e, trumpai pristatyti novatoriškų vaistų iniciatyvą. Tai e, pradžioje buvo laikoma tokiu vizionierišku ES sprendimu. E, ši iniciatyva skirta suteikti postumį nepaprastai svarbiam visuomeniai sektoriui, tai susijęs su sveikata. Mūsų misija yra pagrįsta duomenimis, kad E, farmacijos bendrovės negali vienos užtikrinti e, novatoriškių ir saugių vaistų, kurių taip laukia mūsų pacientai. Kad pakeistume situaciją, iniciatyva e, numato labai platų projektą, kuris pagrįstas dviem pagrindiniais principais. Pirmasis yra moksliniai tyrimai ankstyvoje stadijoje. Tai reiškia, kad kiekvienas iš mūsų projektų uh, bus susijęs su keliomis bendrovėmis, jos susitelks ir dirbs kartu, investuos išteklius tam, tam tikroje atrinktoje srityje ir tai yra vadinama e, prieš konkurenciniais moksliniais tyrimais. Antras dalykas e, yra susijęs su labai dėliais iššūkiais. Nepakanka tik kelioms bendrojams dirbti kartu, mes turime e, numatyti bendradarbiavimą su partneriais e, ne tik pramonės atėję, pavyzdžiui, mokslininkais, MVI. E, MVI labai aktyviai dalyvauja mūsų projektuose, taip pat turime ieškoti ryšių su e, pacientų ligonio organizacijomis, nes e, labai ilgai ignoruojamas buvo balsas ligonių. Taip pat mes turime bendradarbiauti su reglamentavimo agentūromis E, kad konsorciumai veiksmingai dirbtų įgyventami šį projektą, labai svarbu užsitikrinti neutralią autonomišką platformą dėl įvairių priežasčių, įskaitant ir poreikį užtikrinti e, pasidalymų žiniomis, naudojimusi žiniomis taip pat, e, norint užtikrinti gerą e, viešųjų lėšų valdymą e, privačiose viešose partnerystėse. Neturiu dabar laiko e, plačiai kalbėti, bet pasakysiu, kad e, per dviejus veikimo metus konsorciumai pateikė labai e, įspūdingų rezultatų šizofrenijos, psichinių sutrikimų, diabeto, plaučių lygų srityje. Ir E, pacientai e, apie tai sako ir taip pat mes daug ko nuveikėme vaistų saugumo srityje. Ir tikimės, kad dar daug ko pasieksime. Baigdamas pasakysiu, kad žiūrėdami į pirmosius rezultatus galime pasakyti, kad mūsų iniciatyva ne tik Europoje, bet ir už Europos ribų, ypač JAV, laikoma modeliu pavyzdžių, kaip plėtoti saugias e, terapijos formas, kurios būtų naudingos pirmiausiai ligonėms. Dėkuoju ponia Goldman už jūsų pranešimą. Toliau žodis ponui Brisk. So, thank you, Mr. President, and uh, good afternoon. Ačiū pirmininkė, sveiki ponios ir ponai, parlamento nariai. Labai trumpai E, susumuosiu mūsų veiklą ir pažangą brandolių sintezės energijos e, e, įmonių konsorciumas buvo įsteigtas prieš keletą metų, kad įgyventų labai svarbų projektą ITER aparatūdą, kad aš gamykloje Prancūzijoje. Tai yra susijęs su brandolės sintezės energetikos uh, įvaldymų naudojami dėli magnetai. Ir visas projektas yra labai sudėtingas, labai daug kainuoja, e, naudojamos aukštosios technologijos. Ir mes dirbame tarptautinėje aplinkoje su šešiais kitais partneriais iš JAV, Rusijos, Indijos, Kinijos, Japonijos ir Pietų Korejos. Europa e, 45 procentus visų darbų atlieka didžiausią dalį. Komiteto nariai. Aš, e, komiteto nariai jau yra parodę nemažai susidomėjo įter projektu, komiteto nariai lankėsi Kadaraše e, gegužės mėnesį ir manau, kad jums papasakoju apie šį projektą išsamei, apie pasiektą pažangą, tačiau dar keletą minučių paskirsiu tam, kad suteikčiau naujausią informaciją. Dėl pačių darbų. E, nuo gegužės mėnesio nemažai ką pasiekėme dirbdami vietoje, e, jau e, baigti kasimo darbai. Pirmieji du pastatai bus baigti per ateinančius 3-4 mėnesius. Taip pat pradėjome jau, paskelbėme konkursus pastatams kitiems statyti. Mes turime pastatyti iš viso apie 30 pastatų, didžiausias e, pačiai įrangai. E, dėl jo vyksta jau visus metus konkursas ir mes tikimės, kad paskelbsime e, nugalėtoją šiais metais. Mes Taip pat turėsime uh, užtikrinti, kad į tuos pasus bus, būtų pristatyta daug komponentų aparatūros ir kai kur pasiekėme neblogų rezultatų, kai kur pastebėjome e, dėlsimą, bet dažnai gyvena tokio masto projektus situacija ir yra panaši. E, Roidal Field magnetai naudojami ir viskas vyksta gerai prototipai struktūriniams e, komponentams yra gaminami gana sėkmingai ir mes pradėsime e, serijinę gamybą tam tikrų elementų. Be e, darbų vykstančių vietoje, be darbų fabrikuose Europos mes taip pat kaip organizacija dirbame ir Europos vadovų taryba mums priskiria tam tikras užduotis E, aš pasakysiu keletą dalykų, kurie galbūt yra įdomus e, parlamentui. Siekiama, kad e, visas projektas neišauktų virš 6,6 milijardų eurų. Kol kas galiu pasakyti, kad viskas vyksta labai gerai. Prieš dvis metus padarytas samata ir mums pavyko um, išvengti išlaidų padidėjimo, tiksliau kompensuoti padidėjusias išlaidas tam tikromis sutaupytomis lėšomis. Aš negaliu e, įsivaizduoti, kas bus ateityje, bet per pastarus dviejus metus mes dirbam labai neblogai. E, dėl FRS struktūros e, mes siekėme tobulinti struktūrą, taip pat brandolių sintezės energijos e, srityje. E, atliekame analizę ir e, vykdome tam tikrus darbus. Kita mėnesį bus paskirti projektų vadovai. Kol kas jie laikinai eina pareigas, bet dabar atlikti e, vidiniai ir išoriniai e, susitikimai, vyko susitikimai su kandidatais ir paskirsime vadovus kitą mėnesį. Ta pati galiu pasakyti dėl procesų, atliktas rimtas darbas, kad mes e, parengtume dokumentą susijusiu su organizacijos vidaus procesais, operaciniai ir administraciniai vadovai yra rengiami ir laukia e, mano pasiū... patvirtinimo. Dėl e, pro, projekto valdymo, tai tam skiriame didžiausią dėmesį, šiek tiek kyla problemų. Uh, Dabar mes baigėme renkti naują sistemą, kuri yra suderinta su centrinė ITER organizacija Kadaraše ir su, kito, su kitais tarptautiniais partneriais ir mes dabar ją įgyvendiname. Pasakysiu, kad dar reikės maždaug pusmečio, kol mes galutinai ją įdėksime. Paskutinis dalykas susijęs su nepriklausomu vertinimu. Daug kas buvo patobulinta, mes visuomet siekėme užsitikrinti vidaus audito gerus pajėgumus, jau pusantrų metų, kaip veikia vidaus auditas, audito rūmai tą pastebėjo visai neseniai. Mes e, mm, e, patvirtinome vidaus audito tarnybą ir dirba vidaus autoriai su išorės auditoriais, patvirtinta bendra programa. Visai neseniai tarybos prašymų taip pat Deloitte e, veiklos vertintojas pradėjo e, brandolių sintezės energijos e, bendrosios įmonės auditą. Mes manome, kad pasiekėme pažangos ir dirbame e, teisingai. Ačiū. E. Dėkoju už šį pasisakymą. Dabar suteiksiu žodį pranešėjai, poniai Makovai. Thank you, President. Um, Ačiū pirmininkė, turiu klausimą dėl kiekvienos iš bendrų įmonių. Noriu padėkoti už tai, kad atvykote pas mus pasikeisti nuomonėmis. Noriu pasakyti kad kolegoms, kad e, tų bendrų įmonių e, bendra suma yra apie 1000 milijonų eurų 2010 metais. Taigi kalbame apie milžinišką e, pinigų sumą tūkstantis milijonų. Taigi dabar mano klausimai. Žinome, kad kai kurioms valstybėms narėms yra sunku rasti lėšų e, finansinių išteklių rinkoje ir joms tenka mokėti netgi 6 ar e, procentų palūkanų normą ar netgi daugiau. Mes gyvename finansinės krizės laiku, tokiomis aplinkybėmis, taigi nėra lengva, aišku, nematyti viso to, kas vyksta aplinkui. Taigi, kaip Jūs galite m, mm, pagrysti, dabar aš kalbėčiau apie vaistų iniciatyvą, kad metų pabaigoje Jūs turite 71 milijono eurų grinųjų pinigų likutį. Tas pats pasakytina apie e, brandolio sintezės energijos projektą. 78,8 milijonai eurų yra sąskaitoje? Antras klausimas. Kokia yra palūkanų norma, kokią e, gauna kiekviena iš šių agentūrų už tą sumą pinigų, kuri guli bankė? Dabar dėl novatoriškų vaistų iniciatyvos. Kaip Jūs galite paaiškinti, kad turimų įsipareigojimų asign... panaudojimas yra labai menkas, tik 6 procentai, o mokėjimų asignavimų panaudojimas yra 35 procentai. E, taip pat dėl novatoriškų vaistų iniciatyvos e, kitas klausimas 2010 metų metinėje ataskaitoje dėl Europos vaisto agentūros veiklos, jog agentūra e, parengė taip pat ir galutinę bendros įmonės ataskaitą. Ar tai yra tiesa? Uh, Ar dabar agentūra, turinti jūsų galutinę ataskaitą, ją koreguoja? Ir jeigu taip, kokia čia būtų ta pridėtinė vertė? dėl brandolio sintezės energijos bendros įmonės, pradėjote dirbti autonomiškai, savarankiškai 2008 metų kovą. Nauja organizacinė struktūra pradėjo veikti nuo 2011 metų sausio pirmos dienos. Jūs minėjote vidaus kontrolės sistemą, kuri dar nėra iki galo įdėkta ir veikianti. Taigi, kiek jums dar reikės to laiko? Jūs minėjote šešis mėnesius. Ar čia eina kalba ir apie šį kontrolės mechanizmą taip pat? daug klausimų, tačiau taupydama laiką labai prašyčiau abiejų bendrų įmonių uh, atveju galbūt iki šios savaitės pabaigos pateikti um, raštu visą tą informaciją, ką jūs pasakėte ir, ir šio posėdžio metu. Lenk. Dėkoju, ponė pranešėja Makovai. Aš norėčiau pasinaudoti tuo pranešėjos pasiūlymu ir jūsų paprašyti, kad e, galbūt jūs dabar atsakytumėte labai trumpai, o išsamius atsakymus atsiųstumėte uh, mums raštu. Žinau, kad du kolegos nori užduoti dar porą klausimų. Tai yra ponas Riubich. Jo, tankė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau užduoti du klausimus ITER, dėl ITER. Iš tiesų turėtų būti ilgalaikis finansinis planas ir pagal tą ilgalaikį finansinį planą e, buvo, jis buvo, jis buvo nustatytas e, šešių partnerių ES institucijų ir aišku, tas finansinis planas buvo parengtas tuo metu, kai paskolų krize dar nebuvo tokia baisi kaip dabar, taigi dabar prisidėjo tarsi naujų reikalavimų po to, kai buvo priimtas sustarimas tarp parlamentos ir tarybos. Taigi, kaip dabar uh, E, auditorumai vertina e, kaštų pasidalinimą tarp ES ir šešių partnerių. Ar tas susitarimas, kuris buvo pasiektas, atitinka kaštų pasidalinimą, e, kokio reiktų projektui, ar reikia dar kažką tobulinti šioje srityje. Dėkoju kolegai Rubik, toliau kolega Štas. Aš dėl ITER norėčiau pasakyti tokį dalyką. visa biudžeto kontrolės ir biudžeto komitetų delegacija keliavo į Kadaraš ir e, aš pats vadovavau e, šitai delegacijai ir mes e, tuomet parengėme savo komiteto pranešimą, jame buvo pateikti klausimai, pateiktos rekomendacijos ir aš gavau e, dalį atsakymų į tuos klausimus žodžiu, tačiau būtų gerai, kad tuos, tas rekomendacijas, kurias mes sukomen, pakom, suformulavome raštu, gal, kad jūs jas pakomentuotumėte ir e, pateiktumėte mums raštu savo atsakymus. Tai yra, e, kaip jūs laikotės tų rekomendacijų, kas, atsi, kas atsitiko tų, to, su tomis rekomendacijomis, kurias mes jūs pateikėme. E, Toliau ponas Gajar. Ich habe jetzt die Kollegin Hohlmeier okay. ja. gesehen und den Herrn ja. Geier schon aufgerufen. Äh, nepastebėjau ponios Holmeier, äh, bet mes äh, susitarėme žvilgsniu. Pone pirmininkė, norėčiau užduoti papildomą klausimą ponui Brisk. Aš, kai grįžau iš Kadaraš, e, buvau susidaręs tokią, į tokį įspūdį, kad dėl brandolių sintezės jūs turite didelių problemų e, dėl atidėjimų, nes yra tam tikrų sutaupytų lėšų, e, kurios yra gražinamos į ITER. Galbūt aš kažko netaip supratau, todėl aš norėčiau dar kartą patikrinti tą informaciją, kurią aš turiu, nes e, tarsi mano ta turima informacija prieštarauja tam, ką pasakė konia Makovei, kad nėra grinųjų pinigų rezervo. Taigi, kokia yra situacija su tomis sutaupytomis lėšomis įter projekto metu, ar jūs galite daryti kažkokius rezervus ir tada galite iš to rezervo pasimti lėšų, kai pabranksta kažkokia projekto dalis, ar tos lėšos yra gražinamos valstybėms narėms. Dėkoju, toliau ponia Holmaja. Dėkoju. Manau, kad ponas Brisko džiaugtųsi, jeigu jis galėtų, jis, jis galėtų pasimti lėšų iš kažkokio rezervo, jeigu būtų tas rezervas. Man atrodo, kad kol kas to rezervo tikrai nėra. Norėčiau užduoti klausimą taip pat susijusi su mūsų kelionė į Kadaraš. Iš tiesų buvo. E, kalbama apie problemas, tai kad e, labai sudėtingas yra paraiškų teikimo e, procesas, e, formuliarai yra labai sudėtingi, visa procedūra yra labai pra, m, sudėtinga. Taigi, kaip jums pavyko patobulinti tą sistemą, kaip jums atrodo, kokia dabar yra situacija, kaip ją būtų galima vertinti. Dėkoju, buvo užduota nemažai klausimų, dauguma jų buvo skirti ponui Brisko. Jis atstovauja brandolių sintezės energijos gamybos bendrąją įmonę. Norėčiau jūsų paprašyti trumpai atsakyti tuos klausimus. Galbūt nekalbėkite ilgiau nei penkias minutės. Esminis klausimas, kurį uždavė visi ir aš pats norėčiau užduoti tą klausimą, ar jūs e, pateiksite išsame nuomonę raštu dėl mūsų suformuluotų rekomendacijų. E, prašau, ponė Brisko. Uh, thank you. So I'm uh, happy to. Ačiū. Aš mielai pateiksiu atsakymus raštu, kaip kad buvo paprašyta. Ir dar pabandysiu kai ką jums dabar pasakyti. E, vienas klausimas susijęs su ITER buvo e, adresuotas auditoriams, ne man, taigi paliksiu jį. Dėl vidaus kontrolės sistemų ir poslinkių šioje srityje. Manau, kad svarbiausias e, dalykas yra pasakyti, kad aš, kai pradėjau e, dirbti šioje įstaigoje, tai buvo atliktas pirmas e, auditas finansinėje grandyje ir buvo rasta daug trūkimų. Mano darbas buvo spręsti problemas. Dabar galiu pasakyti, kad visiškai gyventa nauja finansinė grandinė Anksčiau labai rimta problema egzistavio, dabar labai e, aiškiai atskirtos e, prievolės operacinių darbuotojų ir e, tvirtinančių darbuotojų, administracinių darbuotojų. Ir Taip pat e, nuo praeitos vasaros e, mes priėmėme, po praeitos vasaros priėmėme keletą darbuotojų, administratorius atitinkamas dirba ir e, viskas veikia. Kitas dalykas audito metu finansų ir biudžeto skyriai neturėjo pakankamai darbuotojų. E, prieš kurį laiką baigėme jau darbuotojų atrinkimo procedūrą, finansiniai veikėjai, e, tikrintojai dirba, turime labai e, gerus darbuotojus, jau jie dirba tam tikrą laiką. Ir dėl finansinių grandinių galiu pasakyti, kad grandžių labai daug kas padaryta dėl rezervų rezervų kaupimo, taupimo. Taip, e, sutinku su to, kas sakė ponia Holmair. Kai prašėme padidinti mums skiriamą finansavimą, tikėjomės, kad e, gausime e, daugiau negu 6,6 milijonai eurų, milijardų eurų, bet buvo ir, ir 6,6 nenumato nenumatytų išlaidų e, rezervo, pavyzdžiui, būsimom problemom galimom. Aš e, sakiau, kad kol kas tam tikrais atvejais mes sutaupome lėšas, o kitais atvejais e, turime mokėti daugiau negu numatyta ir bendroji padėtis dabar yra tokia, kad mes beveik neutralūs išliekame. E, mes e, savo e, e, sutaupytas sumas panaudojame didesnėms išlaidoms. Mano tikslas yra ieškoti dar daugiau taupimo galimybių, bet gyventam tokio masto projektą bus daug įvairių neigiamų poslinkių. Reikės, aišku, galbūt kai ką paaukoti dėl mūsų darbo apriepties. Turite suprasti, kad uh, Mūsų e, darbą numato įter susitarimas ir mes turime atlikti būtinai tam tikrus dalykus, bet kai ką galime daryti pasirinktinai ir kaip paskutinė priemonė, galbūt esant būtinybei, galbūt e, paukosime, kad išliktume tame 6,6 milijardų e, e, toje sumoje. Dėl e, kontraktų. Mūsų e, bendroji įmonė pradėjo savo gyvavimą, kai buvo, jau ir tada jau buvo numatytos tam tikros taisyklės dėl kontraktų, dėl sutarčių, bet ne viskas atitiko mūsų misiją. E, ir įvyko, buvo įdėkta labai rimtų pokyčių prieš dviejus metus į sutarčių sudarimo taisyklės, dėl to mums pavyko e, e, pasiekti pažangos dabar. E, e bandome e, pritraukti kaip galima daugiau rangų bendrovių, kurios dalyvautų konkursuose. ir toliau bandome koreguoti savo e, veiklą. Turime problemų e, su tam tikromis sutartimis, kurios jau beveik yra e, skirtos tam tikriems rangoms. Bandysime pateikti pasiūlymų dėl taisyklių pagoregavimo pagal rinkos situaciją, jeigu to reikės Buvo pateikta ir kitų klausimų. 2010 metais biudžeto vykdymas nebuvo pernelyg geras. Galiu pasakyti tik tai tiek, kad tuo metu mūsų įmonė buvo dar jauna organizacija. E, dešimtaisiais metais buvo e, pasirašytos didžiausios sutartys paskelbti konkursai dėl didžiausių sutarimų ir iškyla nenumatytų dalykų tokiais atvejais. E, dėl to e, mokėjimai tais metais, kai, suti, kai pasirašoma sutartis su rangovais, gali e, skirtis. Taigi dešimtais metais ne viskas buvo gerai panaudota. Mes žinome, kad dauguma sutarčių yra ilgalaikės, pavyzdžiui, penkerių metų ir per metus mokėjimų situacija stabilizuojasi nes e, mokėjimai susiję jau su pasirašytomis sutartimis. Reaguodamas e, į e, Klausimus pateiktus dėl parlamentaro apsilankimo ITER, e, aš pateiksiu juos raštu. Atsakymus pateiksiu raštu. Ačiū, lauksime jūsų atsakymų raštu. Skolman. Labai trumpai prašom. With... Lygiai taip pat pateiksime jums visą išsame informaciją raštu, o tik dabar norėčiau šiek tiek patikslinti, kalbant apie Europos vaistų agentūros vaidmenį, noriu aiškiai pasakyti, kad mes esame visiškai nepriklausomi nuo šios agentūros, rengiame savo ataskaitą, ji yra teikiama ir tvirtinama valdybos, 2010 metais tai buvo ir 2011 bus taip pat ir nėra visiškai jokio Europos vaistų agentūros kišimosi į mūsų metinės ataskaitas. Dabar dėl grinųjų pinigų likučio, ką e, gerbiama pranešėja pateikė skaičių už 2010 metus, tai yra teisingas skaičius, turiu pasakyti, 2011 metų pabaigoje situacija jau pagerėjo ir yra 50,4 milijono e, pinigų likutis dėl biudžeto vėlavimo. Taip, tas irgi tiesa. 2010 metai buvo pirmieji e, veiklos e, metai kaip savarankiškos struktūros e, mūsų. Taigi turiu pasakyti, kad kai eina kalba apie viešojo sektoriaus lėšų paskirimą asignavimams, įsipareigojimams, aišku, viską reikia pasiremti visų pirma sektoriaus aktyvumu ir turi būti visa procedūra įgyvendinta ir įgyvendinta pačiu geriausiu būdu. Mes turime atitinkamai savo lėšų paskirimo procesus koreguoti adaptuoti, pritaikyti ir lygiai taip pat, aišku, ta situacija gerės ir čia, jau dabar jį gerėja, e, kaip jūs matote iš mano pateiktų skaičių, biudžeto vykdymas tiek įsipareigojimų, tiek mokėjimų asignavimo srityje tikrai um, pasaraisiais metais smarkiai pagerėjo. Goldman. Dėkuoju, ponia Goldman. Norėčiau suteikti žodį mūsų pranešėjai. Prašau, ponia Makovai. Thank you, President. Ačiū pirmininkė. Kalbant apie vaistų iniciatyvą, Sugrįžtu prie to klausimų. Jūs sakėte, kad jūs rengėte savo ataskaitą, tai yra labai gerai, mes to ir tikimės, tačiau vis tik tai um, prašau jūsų paskaityti, jeigu to dar nepadarėte 2010 metų Europos vaisto agentūros ataskaitą. Uh, kurius rasite tą pareiškimą, kad jie um, jūsų ataskaitą galutinai um, sutvarkė. Ir toliau aš norėčiau vis tik tai išgirsti jūsų atsakymą dėl palūkanų normų, dėl palūkanų, kurias jūs gaunate už turimas lėšas. Uh, Aš prašysiu atsakymų raštu iki savaitės pabaigos, bet aišku, tar, rašytinė informacija dar nereiškia, kad mes negalime tų detalių e, padiskutuoti. Taigi, jeigu dar turime pirmininkę laiko, aš vis tik tai norėčiau išgirsti konkretų atsakymą dėl e, palūkanų, kurias gaunam mokėti už turimas lėšas. Pirmininkas, sąžininkai sakant, tikrai neturime laiko, nes penktą valandą jau turime kitą e, klausimą nagrinėti. Problema ta, kad penktą valandą turėsime nagrinėti jau kitą darbo tvarkės punktą ir ateis e, Europos parlamento generalinis sekretorius lygiai penktą valandą. Taigi, o dar iki to mūsų laukia kitas darbo tvarkės punktas, tikrai laiko mums nebeliko, kolegos. Aišku, mes galime pakeisti darbo tvarkę, jeigu komitetas to pageidavo, tačiau, kaip supratau, bus pateikti visi atsakymai raštu, kas yra labai svarbu. Aišku, jeigu tai tikrai vienas skaičius, tai prašom, ponia Goldman. Ar galite pateikti tą konkretų skaičių dabar? Ar galima būtų tai padaryti dabar? Bet gal būtų geriau, būtų taip, kaip jūs pageidaujate, gauti visą informaciją raštu. Gerai, aš matau, kad gausim informaciją raštu. Ačiū. Ir dėkuoju ponui Goldman ir ponui Brisko už jų ehm, pasisakymus. Pone Balko, jūs norėjote dar trumpai kažką pasakyti, prašau. Like to to answer... Taip, norėčiau dar pridurti prie pono Rubik e, klausimo šiek tiek atsakymo dėl Ratom e, finansinio, į, į, Euratom finansinio indėlio į ITER finansavimą ir uh, kiek tai yra susiję su parlamento kaip teisėkurinės ir biudžetinės institucijos e, vaidmeniu. Ir norėčiau priminti gruodžio mėnesio sprendimus ir noriu pabrėžti, aišku, tą politinį sutarimą, kurį parlamentas yra sudaręs su taryba. Galiu pasakyti, kad e, džiaugiuosi kaip institucija mes džiaugiamės, kad surastos tos papildomos lėšos ir kad dabar brandolių sintezės energijos projektas galės įgyve, įvykdyti savo įsipareigojimus tarptautiniams partneriams ir dabar atitinkamai yra paskirstos ir akcijos tarp ES ir kitų dalyvių. JAV, Kinijos, Japonijos ir taip toliau. Taigi viskas yra išspręsta tarptautiniuose sustarimuose. This... Dėkoju. E, ši diskusija labai svarbi. Mes ją dar pakartosime vasario mėnesį, o dar lauksime atsakymų raštu. Dėkoju pranešiai, dėkoju visiems svečiams. Ir iš karto e, einame prie kito darbo atvarkės punkto. Tai yra 13 punktas. Monika Holmeier yra pranešėja, o iš audito rūmų atvyko ponė Rasa Budbergytė iš karto jums suteiksiu žodį ir mes būtumėm dėkingi, jeigu kalbėtumėt kiek įmanoma trumpiau. E, dėkuoju pirmininkė, ponios ir ponai, man labai malonu pristatyti mūsų audito rezultatus. Geografinių nuorodų schema žemės ūkio produktams ir gaminiams e, yra bendrosios žemės ūkio politikos kokybės politikos dalis. Maisto kokybė tampa vis svarbesnė mums visiems, dėl to mes nutarėme atlikti auditą šioje srityje. E, schema įvesta 98 metais ir ji yra intelektinės nuosavybės 92 metais ir yra e, intelektinės nusavybės teisų registravimo sistema E, saugojami pavadinimai registruotų produktų yra glaudžiami siemi su e, geografinė kilme ir nuo to priklauso jų reputacija. Ši priemonė yra puikia ekonominė galimybė ūkininkams, taip pat padeda išlaikyti gyventojus kaimo teritorijose. Metinė didmeninė vertė 964 pavadinimų registruotų 2010 metais buvo maždaug 15 milijardų eurų ir tie produktai paprastai yra pardavinėjami už e, aukštesnę kainą. Audito metu mes norėjome vertinti, ar auditas, e, ar komisija yra parengusi e, geografinių nuorodų sistemą ir val, parengus ir valdo taip, kad ji būtų veiksminga. Ar ta sistema yra pakankamai tvirta, kad būtų apsaugoti pavadimai nuo neteisėto ir nederamo naudojimo ir norėjome pažiūrėti, ar e, schema yra patraukli gamintojams ir ar vartotojai žino apie ją. Kad gautume atsakymų, mes apsilankėme aštuoniuose valstybėse narėse. E, Šešiuose iš jų yra įregistruota maždaug 85 procentai visų e, saugomų produktų ir dviejose šalyse, kur siema yra e, visiškai nepopuliari. Mes taip pat atlikome tyrimą visose 27 valstybėse narėse. Dėl kontrolės sistemų mūsų auditas priejo prie išvados, kad reikia patikslinti teisinės nuostatas. Nėra nurodyta minimalių reikalavimų dėl patikrų, kuriomis būtų siekima užtikrinti, kad produktai atitinka e, savo ypatybės prieš patekdami į rinką. E, tais, e, taisyklės, kurios išdėstos e, maisto ir pašarų reglamente yra penelik bendro pobūdžio ir nėra susijusios, nėra, neturi tikro ryšio su geografinių nuorodų schema. Taip pat e, patikros, kurios atliekamos nustatyti ar nepiknaudžiama pavadinimais, nėra, nėra aiškios sistemos dėl tokių patikrų valstybės narės netlieka jų patikimai. Taip pat komisija nėra atlikusi jokio geografinių nuorodų schemos audito. Dėl patrauklumo e, sistemos e, valstybės, e, pusės valstybių narių valdžios institucijos sako, kad jų šalyse gamintojai labai mažai ir visiškai nesidomi e, šią schemą, o jos potencialas yra didžiulis. Bet taip yra todėl, kad registravimo procedūra dažnai e, ilga tiek komisijoje, tiek valstybėse narėse. Dėl vartotojų informuotumo nepriklausomas tyrimas parodė, kad vartotojai tikrai nežino apie šį ženklą ir net pažįsta logotipo. E, Nors e, ši schema jau egzistuoja 20 metų. Tyrimas atliktas 2008 metais nepriklausomas, kuris parodė, kad e, gyventojai daug nežino apie šią schemą, bet tai buvo padaryta prieš e, privalomą reikalavimą naudoti logotipą. Buvo padaryta atlikta apklausa E, tačiau neturime jokių požymių, kurie rodytų, kad ir dabar situacija būtų geresnė. E, komisija neturi aiškios strategijos, e, kuri didintų informuotumą. Taip pat komisija turėtų galvoti apie minimalius reikalavimus patikroms dėl produktų ypatybių. Ir taip pat reikėtų e, galvoti apie reguliarias patikras, kurio metu būtų galima nustatyti ar nepiktnaudžiajama pavadinimais. Aš norėčiau pabrėžti labai tvirtai, kad šios rekomendacijos, kurias pateikiau į to rūmai, ne e, sukurs papildomų kontrolės lygių ir dar labiau nepadidins biurokratinės naštos. Auditorumai prašo ne daugiau kontrolės, bet geresnės kontrolės. Komisija turėtų įtraukti valstybių narių e, patikrų auditą į savo planus dėl valstybių narių auditavimo. Taip pat ji turėtų išplėtoti strategiją kad būtų sprendžiama mažo piliečių informuotumo problema ir taip pat pagalvoti, koks būtų e, būdas veiksmingiau propaguoti šią schemą. Ačiū. Dėkoju, ponia Budbergyte, už jūsų pasisakymą. Dabar suteiksiu žodį kolegijai Monikai Holmeier, kuri yra mūsų pranešėja. Prašau, ponė Holmeier. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pačioje pradžioje norėčiau nuoširdžiai padėkoti poniai Budbergytai už puikų bendradarbiavimą ir už jos pasirengimą, už jos ir jos darbuotojų pasirengimą mums padėti. Ir ji, jie buvo pasirengę mums, su mumis ne tik kalbėtis ir pateikti atsakymus, bet aptarti su mumis visas analizės, jie atliko, kurias jie atliko. Taigi, iš tiesų. E, mes gavome daug informacijos ir taip pat aš norėčiau padėkoti komisijai, kuri taip pat buvo pasirengusi su mumis diskutuoti, aptarinėti problemas. Ir e, tikrai mes e, patyrėme tokį labai intensyvų diskusijų procesą. Aš iš esmės pritariu audito rūmams, kad problema yra ta, kad abiejų nuorodų žinomumas yra pakankamai mažas ir kad mes turėtume pasirūpinti, kad tas žinomumas tų abiejų nuorodų taptų kiek įmanoma didesnis. Aš pati e, turiu tokios patirties, kad jeigu kas nors, e, nepaisant to nežinomumo, vis tik tai e, nori įregistruoti tokį produktą, tai vis tik tai tas kelias, tas procesas iki įregistravimo yra be galo ilgas. Aš net atsimenu tokį laišką, e, kur buvo rašoma, kad bandoma sumažinti laiką iki 12 mėnesių, o tai jau ir taip yra nepaprastai didelis laikotarpis ES lygmenyje. Ir jeigu jūs įsivaizduostumėte e, tą e, kaimo vietovę ir tai kartais visas procesas užtrunka dviejus ar trejus metus, e, kol su nacionalinėmis institucijomis yra suderinami atitinkami dalykai. Taigi tai iš tiesų kainuoja labai daug ir yra labai sudėtingas procesas. Taigi pagrindinis dalykas būtų, pagrindinis tikslas būtų supaprastinti šį e, procesą, nes iš tiesų mes nenorime e, trukdyti vidaus rinkai, bet turime pagerinti galimybės e, siūlyti rinkoje ypatingus produktus. E, šiame kontekste aš manyčiau, kad būtų prasminga, kad mes e, bent jau vieną kartą susėstume su valstybėmis narėmis ir išsiaiškintume, kaip yra vykdomos kontrolės. Nes at, atrodo, kad e, reikalavimai kontroliams yra labai skirtingi, kontrolių dažnumas yra e, dar, dar skirtingesnis, todėl e, mes turėtume kartu su audito rūmais pasvarstyti, kaip mes turėtume pagerinti, patobulinti tas e, kontrolės ir e, kad jos taptų labai prasmingos ir taip pat mes turėtume žinoti, kad mes galime pasitikėti tomis kontrolėmis. Nenorėčiau inicijuoti naujo biurokratinio e, aparato su naujais formuliarais ir taip toliau, ar ten naujų įmonių kūrimu. E, O šiaip diskusijos dėl abiejų nuorodų e, kėlė tam tikrų klausimų ir, pavyzdžiui, aš tuos klausimus nagrinėjau e, su komisija. Pavyzdžiui, kinai tapo labai išradingi ir, pavyzdžiui, parmos kumpis jau dabar yra. V, v, Kinijoje taip pat gaminamas parmos kumpis, nes ten e, vienas regionas Kinijoje taip pat pavadintas parma. Tai mes norėtume daryti viską, kad parmos kumpis ateityje būtų tik iš Italijos, iš to regiono, iš kurio jis ir yra Kinija kilęs, kad nebūtų parmos kumpio iš Kinijos. Taigi norėčiau kreiptis į komisiją, kad ji dėrybose su atitinkamomis valstybėmis, tokiamis kaip Kinija, atkreiptų į tai dėmesį, kad mums negrėstų e, toks vartotojų klaidinimas nes iš tiesų tada vartotojai iš vis nesupras nieko, e, kas čia vyksta. Taigi norėčiau kreiptis į komisiją, kad ji išspręstų šią problemą. O šiaip, man atrodo, būtų labai prasminga ir toliau e, vykdyti šią schemą, tačiau e, reikia didinti jos žinomumą ir taip pat problemą kelia kai kada vartotojams skirtumas tarp abiejų tų nuorodų. Taigi tas skirtumas turėtų būti aiškesnis ir vartotojams, ir gamintojams. Dėkoju, ponė pranešėja. Ar yra dar norinčių pasisakyti iš mūsų komiteto narių tarpo? Atrodo, kad ne. Tai tuomet norėčiau paklausti, ar, komisija, ar kas nors iš komisijos norėtų pasisakyti šią temą. Prašau. Gal galėtumėte pasakyti ir savo pavardę? Muchas gracias, señor presidente, señora Holmeyer, señorías, eh, miembros del. Eh, Ačiū pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, gerbiami auditorumo nariai. Visų pirma, noriu padėkoti už šį bendradarbiavimo dvasę, nuoširdumo dvasę paremtą bendrą darbą. Noriu pasakyti, kad tai buvo tikrai labai naudingas darbas, labai vertingas darbas ir e, dabar aiškiau matome šios e, schemos trūkumus ir matome, kaip, kokios būtų geriausios priemonės, kurios leistų tuos trūkumus pašalinti. Manau, kad šioje srityje galime pasakyti, kad tai, kas mus vienyje, mus sustiprina. Uh, Ir tai yra labai svarbu, būtent kalbame apie kontrolės procedūrų tobulinimą ir apie gamintojų bei vartotojų informavimą. Kiekviena iš tų sričių galiu pasidžiaugti, kad e, jau mes dirbame įgyvendindami tas rekomendacijas. Pavyzdžiui, kalbant apie e, kontrolę, mūsų atitinkamos tarnybos jau ėmėsi atitinkamų žygių ir tikrai mūsų bendarbiavimas šioje srityje yra pavyzdingas. Mes ir mokymus rengėme dėl saugesnio maisto. Nacionaliniai inspektoriai turi dabar daugiau pajėgumų atlikti geresnius patikrinimus. Aišku, laikas spaudžia, aš tik tai galiu trumpai pasakyti, kad rekomendacijos yra įgyvendinamos e, kiek kitokia būsų, būtų mūsų nuomonė dėl e, priemonių. Mes galvojame, kad mums nereikia daugiau taisyklių, tiesiog reikėtų geriau taikyti tas taisyklės, kurios jau egzistuoja. Ir čia tikrai tobulėjimui vietos dar yra. Reikia pasistengti užtikrinti, jog atitinkamo reglamento nuostatos būtų geriau taikomos vietoje. Čia norėčiau pa paminėti, kad 2006 metų 510 reglamentas ir atitinkami pakeitimai atsižvelgia šias rekomendacijas. E, yra, aišku, tam tikrų skirtumų, bet galbūt jų ir gali būti, kadangi geografinių nuorodų sistemos poveikis e, nėra vienodas skirtingose valstybėse narėse. Juk ir produktai e, skiriasi tie, kurie yra saugomi geografinių nuorodų schemos, tai galbūt ir tos sistemos gali šiek tiek skirtis. Uh, bet žinoma, mes pasižymime, kokie yra parlamento ir audito rūmų keliami tikslai ir mes tikrai padarysime viską, ką galime, kad patobulintumėm kontrolės įgyvendinimą. Dėl procedūrų taip tai yra priemonė, kur yra skirta apsaugoti intelektinę nuosavybę ir mes, aiš, e, aišku, esame pasirengę tobulinti darbą šioje srityje. Visų pirma, siekiame trumpinti e, procedūrų trukmę, komisija, e, kuomet uh, procedūrų ilgesnė trukmė nustato, tai yra visa tai daroma vardan valstybių narių, valstybės narės to prašo, kad būtų kaip galima mažiau atmestų prašymų. Taigi mes turėsime, mm, aišku, derinti tos terminus su valstybėmis narėmis ir valstybėmis valstybėse narėse taip pat ilgai, ilgai užtrunka, aišku, tie prašymų nagrinėjimai, tačiau, aišku, tai yra jau valstybių narių atsakomybė. Uh, Tačiau reikia pasakyti, kad um, žinoma, darbas čia yra labai detalus, labai atsakingas, atliekamas kaip kad um, parlamentas ir reikalauja iš mūsų. Dėl vartotojų informatumo, aišku, čia yra jau viešojo sektoriaus darbas. Gamintojai e, kreipiasi į valstybinės įstaigas, kurios atitinkamai persiunčia mums paskui o, paraiškas ir, aišku, sistema yra sudėtinga, be abejo, tas, pripažin, tas atpažinimas nėra toks lengvas procesas. kalbant apie prašymus užregistruoti pavadinimą, kai kurios valstybės narės visiškai neturi geografinių nuorodų ar panašių sistemų tradicijos, praktikos. Kai kurios valstybės narės labiau yra linkusios naudoti prekinio ženklo sistemą, tai yra visiškai kitokia sistema nei ši. Dar ką, ponė Holmeier, sakė dėl tarptautinių ryšių, ypač ką jį kalbėjo minėdama Kinijos pavyzdį. Žinoma, mes deramės dėl priekybos susitarimų su Kinija ir, ir čia pagrindinis mūsų rūpestis yra apsaugoti be abejo mūsų interesus, kad tose valstybėse taip pat būtų užtikrinta um, mūsų uh, geografinių nuorodų apsauga mūsų produktams ir atitinkamai, aišku, tuomet ir, ir, ir jų produkcijai taikomos panašios nuostatos. Uh, Labai svarbu, kad nebūtų e, piknaudžiaujama geografinių e, nuorodų sistema, kad nebūtų netinkamai taikoma. Dėkoju ponė Benita Sanos e, iš komisijos už šį pasisakymą. Norėčiau paklausti, ar ponė Budbergytė norėtų dar kartą pasisakyti. Just to say some words. Thank you, Mr. Chairman. Uh, we believe... Aš norėjau tarti keletą žodžių. Nu, mes manome, kad e, veiksmingumas sistemos gali būti pagerintos ir kad tai nekainuotų daug ir kad galbūt mes galime prisidėti ją gerindami. Uh, svarbiausia yra apsaugoti registruotus pavadinimus ir e, teisiniai reikalavimai turėtų būti konkretesni dėl patikrų. Uh, Tai nepadidintų biurokratijos, bet padės užtikrinti, kad geografinių nuorodų schema ir toliau bus patikima schema, kad žmonės ją pasitikės kad geriau e, išnaudotume potencialą šios e, schemos e, remdami kaimo ūkį. E, E, komisija, galvojame, turėtų e, galvoti apie strategiją dėl didesnio informuotumo ir kai, galvoti, kaip labiau išpopuliarinti logotipą, kad jis būtų labiau atpažįstamas. Ačiū. Nuoširdžiai dėkoju. Na ir dar, ponia pranešė, ar norite ką nors pasakyti? Manau, kad viskas jau buvo pasakyta, neturiu daugiau ką pasakyti, noriu dar kartą visiems nuoširdžiai padėkoti ir tikiuosi, kad mes vis tik pasieksime to tikslo, kurio ir siekiame tomis nuorodomis. Dėkoju, puiku girdėti, kad yra e, toks puikus bendradarbiavimas ir kad audito rūmų ataskaita su parlamento palaikymu bus įgyvendinama teisingai. E, taigi dėkoju ir mes atrodo vėl pasivijome savo vėlavimą. Jau atvyko į mūsų posėdį parlamento vicepirmininkas ponas Pitelas. Sveikinu ponę Pitelą atvykusi į mūsų komitetą. Man pasakė, kad ponas generalinis sekretorius e, Klausas Vėlė jau taip pat yra pakeliui. Taip pat norėčiau pasveikinti parlamento vidaus auditorių Robertą, Robertą Galviną. Yes E, dabar mes nagrinėsime 12 darbo tvarkės punktą, tai yra 2010 metų biudžeto vykdymo patvirtinimas, Europos parlamento biudžetą nagrinėsime. Mes, e, mūsų komitetas, pateikėme išsamų klausimyną e, generaliniui sekretoriui ir, kom, ir vicepirmininkui, todėl aš prašyčiau koncentruotis ar remtis tuo klausimynu tolimesnėse diskusijose. Tvarka bus tokia. Visų pirma, pasisakys auditorumai, jie pristatys savo e, nuomonę. Ir čia vėl dar kartą norėčiau pasveikinti ponę, poną Galėją. Paskui bus trumpas vicepirmininko Pitelos pasisakymas, o paskui pasisakys generalinis sekretorius ponas Klausas Vėlė, o prieš pasisakant e, vidaus auditoriui ir diskusijai. E, paskui pasisakys vidaus auditorius ir paskui bus diskusija, e, Diskusijoje pirmasis klausimus užduos pranešėjas šios temos, kolega Boguslav Liberatski, taigi mums tikrai dar yra e, daug darbų pagal šią darbo atvarkę. Tik kyla klausimas, ar ponas Velė jau atėjo. So, Vėlė, äh, äh, Pone Vėlė, aš ką tik pristačiau visą procedūrą. Visų pirma, pradėsime nuo audito rūmų ataskaitos, paskui. E, taigi norėčiau iškart paprašyti pono Galėją, kad jis pristatytų savo nuomonę. Prašau, pone Galėją. Chairman, Pirmininkė, Europos parlamento vicepirmininkė, nariai. Mes savo ataskaitoje e, pristatome specialaus administracinių išlaidų institucijose ir kitose ES struktūrose valdymą. Septintame skyriuje mes pateikėme bendrą įvertinimą dėl administracinių išlaidų visoms institucijoms ir kitoms ES struktūroms kartu. Mes e, grindžiame savo išvadas e, sandorių imtimi atsitiktinė, kuri taip pat susijusi su visomis institucijomis ir struktūromis. E, atlikome vertinimą 2010 metų ir išvadas, išvada yra teigiama, audito rūmai e, gali pasakyti, kad sandoriai 2010 metais pagrindiniai sandoriai visais svarbiais aspektais buvo teisėti ir teisingi. Tai e, e, galiu dar pasakyti, kad panaši situacija buvo ir ankstesniais metais. Audito rūmai taip pat atliko papildomą darbą kad galėtų pateikti tam tikrus pastebėjimus dėl kiekvienos iš institucijų ir struktūrų. Papildomas darbas, kurį atlikome, yra susijęs su atrinktomis temomis. Pirmiausiai pasižiūrėjome, kaip yra apskaičiuojamos ir išmokamos algos, išmokos pensijos ir mm, misijų išlaidos, kaip mm, mokamos, taip pat kokios vyks, kaip vyksta uh, laikinų, nuolatinių ir kontraktinių darbuotojų atrinkimo uh, E, procedūros ir taip pat žiūrėjome į viešųjų pirkimų sutartis. Dėl Europos parlamento audito rūmai pateikė pastabas dėl šių sričių. Pateikta pastabų dėl e, silpnumo taisyklėse, kurios taikomos priimant lankytojų grupės ir e, taip pat dėl labai dėlio pasitikėjimo grinųjų pinigų mokėjimais. E, E, dėl nepakankamo mm, dokument, nepakankamo dokumentavimo parenkant kontraktinius darbuotojus, dėl e, viešųjų pirkimo procedūrų trūkumų, taip pat dėl netitikimo tarp biudžetų, kuri tvarko frakcijos ir išmokėtų asignavimų e, frakcijoms ir galiausiai dėl to, kad nelabai veiksmingai veikia eksantė pat tvirtinimo sistema siema su tam tikrais biudžeto gyvenimo aspektais. Savo ataskaitoje pateikėme pastebėjimų dėl e, veiksmų susijusių su ankstesniu ataskaitų mūsų rekomendacijomis. Tai yra pastabos dėl testinių veiksmų. Vienas iš tokių teistinių veiksmų yra susijęs su Europos parlamentu dėl socialinių išmokų darbuotojams audito rūmai anksčiau yra rekomendavę, kad e, vartų, e, darbuotojai turėtų pateikti dokumentus patvirtinančius jų e, asmeninę būklę ir audito rūmai išnagrinėjo parlamento įdėktas priemonės, kad būtų šis klausimas išspręstas. Ir tiek aš Jums norėjau pasakyti. Labai ačiū Jums už dėmesį. Ačiū, pana Galėja, už pasisakymą. O dabar paprašysiu Europos parlamento vicepirmininko atsakingo už biudžeto klausimus pasisakyti. Noriu pasveikinti. Prašom, ponė Pitela, žodis Jums. Ačiū. Visų pirma, noriu pasveikinti jūs, taip pat ir Žeto kontrolės komiteto visi pirmininkus ir narius, ypač pona Liberatski. Noriu pasveikinti į neseniai išrinktą parlamento kvestoriumi. Kaip žinote, Jis yra 2010 metų parlamento biudžeto įvykdymo prane, patvirtinimo pranešimo rengėjas. Aš noriu pasveikinti ir šešėlinius pranešėjus, ir pona Galėja iš audito rūmų labai noriu pasveikinti, jis tik pristatė savo poziciją. Uh, Turėjau garbės dirbti šiame komitete per pirmąją savo kadenciją Europos parlamente ir labai maloniai prisimenu tą patirtį. Ir e, generalinis sekretorius ponas Velė ir ponas Galvin, parlamento vidaus auditorius, šiandien lydi mane mes esame pasirengę atsakyti jūsų konkrečius klausimus. Kaip žinote, jau tapo tradicija, kad parlamento vicepirmininkas atsakingas už biudžetą dalyvautų šiuose svarstymuose. Tai yra dalis viso proceso, kuris yra skirtas užtikrinti gerą bendradarbiavimą tarp biuro ir šio komiteto. Šiandien norime pasikeisti nuomonėmis dėl 2010 metų administracinių išlaidų, kaip parlamentas jas įgyvendino, kaip buvo e, įgyvendinti mokėjimai ir įsipareigojimai, koks buvo poveikis biudžetui. Jau gavau sąrašą sprendimų, gavau, jūs gavote uh, atsakymus iš generalinio sekretoriaus. Ir prieš, prieš užbaigdamas noriu pasakyti dar vieną dalyką, kas labai svarbu biurui. Skaidrumas, bendarbiavimas ir dialogas. Tai pagrindinės konstantos mūsų darbe biuras deda visas pastangas, kad užtikrintų, jog visų tų, kas dalyvauja biudžeto procese, santykiai būtų mm, grindžiami skaidrumo ir bendradarbiavimo dvasia. Parlamento biudžetas mums yra geriausiai pažįstamas dėl savame suprantamų priežasčių, tačiau tai nereiškia, kad neprivalome garantuoti jo skaidrumo. Be abejo, mes privalome tai padaryti. Tačiau neturėtumėm pernelyg toli nužengti šiame procese ir kvestionuoti tų sprendimų, kurios prieimė politinės e, struktūros, kad tai nepažeistų visos biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros dvasios. Labai džiaugiuosi sekretariato atliktų darbų. Kaip vicepirmininkas atsakingas už biudžetą ir kolega Videl Kvadras, aišku, mes esame pasirengę atsakyti visus jūsų klausimus. Žinoma, jums labiausiai rūpi e, geras finansų valdymas ir skaidrumas, taigi mes pasistengsime tinkamai atsakyti į jūsų klausimus. O dabar gal generalinis sekretorius Klaus Velė galėtų perimti žodį. Dėkoju, ponė parlamento vicepirmininkė, už jūsų pasisakymą. Na, dabar norėčiau paprašyti, kad pasisakytų ponas generalinis sekretorius. Dėkoju, ponė pirmininkė. Galbūt galėčiau pradėti nuo padėkos ES audito rūmams už puikų bendradarbiavimą, kaip ir praėjusiais metais. Ir e, džiaugiuosi tuo, kad iš esmės ataskaita apie parlamentą yra teigiama, nors aišku yra sričių, kuriuose e, reiktų kažką patobulinti. Taip pat norėčiau padėkoti ir vidaus auditoriui už puikų bendradarbiavimą. Pradžioje norėčiau pabrėžti keletą elementų, kurie man atrodo įrodo, kad mes pasiekėme struktūrinio patobulino 2010-2011 metais. Ir norėčiau e, pasisakyti su e, dėl esminių klausimų, paskui aš, aišku atsakysiu visus jūsų užduotus klausimus. Man atrodo, visų pirma, reikia pasidžiaugti e, gerą naujieną, kad iki E, galutinės datos 2011 m. lapkričio mėnesio mes net, neturėjome jokių neigiamų pastabų iš vidaus auditoriaus e, ir tai, ko mums pavyko pasiekti, geriau bendradarbiauti su mm, įvairiomis tarnybomis e, mums pavyko to pasiekti ir mums pavyko pagerinti, pataisyti situaciją jeigu gerai atsimenu, yra 68 akcijos, kurios dar yra atviros, bet lyginant su praėjusiais metais yra šioks toks pagerėjimas. Toliau mes bandėme patobulinti savo darbą finansų valdymo srityje. E, apibendrindami išteklių gener... direktoratus, mes turime devynis generalinius direktoratus, išimti sudaro tik tai dešimtasis finansų generalinis direktoratas ir tie visi direktoratai yra visiškai vienodi pagal personalo skaičių, o ten, kur yra e, labai, e, labai didelės išlaidos, ten yra atskira darbo atskiras darbo baras, pirkimai, tai yra patalpų ir kiti klausimai. Taigi mes tikimės, kad mums tikrai pavyko pagerinti bendradarbiavimą tarp šitų direktoratų ir manome, kad ir toliau sieksim, sieksime ar pastebėsime pažangą šioje srityje. Toliau norėčiau atkreipti dėmesį į trečią struktūrinę priemonę. Mes šiuo metu e, siekiame pakeisti informacinę finansinės valdybos sistemą ir jau dabar yra įdėkta taryboje tam tikra programinė įranga ir ji e, pagerins taip pat tarp, tarp institucinį bendradarbiavimą. E, taip pat turėsime e, kaštų e, buhalteriją. Ir čia bus galima e, visoms politinėms e, e, institucijoms gauti ataskaitas apie visas Europos parlamento e, veiklas. Ir tikimės, kad būtent jau kitoje kadencijoje šita programinė įranga pilnai veiks. Tai yra svarbiausi struktūriniai pokyčiai. Norėčiau dar paminėti keturias sritis, Visų pirma, tai yra e, biudžeto komitetas ir biudžeto kontrolės komitetas. E, šie abu komitetai pastaraisiais metais nuolat mus ragino e, imti struktūrinių taupimų. Tai yra tokių taupimų, kurie galioja tik vienerius metus, bet tokių taupimų, kurie galiotų ilgesnį laiką. Ir praėjusį rudenį, kai dėrėjomės dėl biudžeto, mes nutarėme sutaupyti 10 milijonų eurų kasmet e, vertimo žodžių srityje ir 11 milijonų eurų vertimo rašus, raštų srityje. Man atrodo, kad šie skaičiai gali būti labai tvarus dėl to, kad biuras nusprendė, kad mes galime keisti savo e, E, savo darbo laiką. Tai yra, jeigu vertėjai naudojami Strasbūrė po vidurnakčio, jie negali e, dirbti kitą, visą kitą dieną. Jeigu jie vertėjai iki 23 valandos dirba, tai tuomet jie negali dirbti kitos dienos ryte, kadangi ne, neaišku, kiek ilgai truks. E, da, posėdis, turime nuolat turėti tam tikrus išteklius, e, ir e, todėl visi posėdžiai turi baigtis 22 val. o plenarinės e, sesijos posėdžiai turėtų baigtis 23 val. 30 minučių. Tam, kad e, padė, galėtume su sutaupyti lėšų šioje srityje, komitetai turėtų e, dirbti ne tik antradieniais ir trečiadieniais, bet ir, e, pavyzdžiui, pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais, ketvirtadieniais, kad galėtume geriau panaudoti. E, įdarbintus Europos parlamente vertėjus ir tokiu būdu mes sutaupysime 10 milijonų eurų. Vertimo raštus rytyje e, mes priemėme sprendimą, kuris politiškai buvo ginči, ginčytinas. E, ne visus dokumentus versti į visas kalbas, tai, tai, leis, tai leis mums taupyti 8,6 milijonus eurų. Taigi, jeigu paskaičiuosite, kiek mes suskaičiuosime per kelis metus, tai galite įsivaizduoti. E, tačiau e, visi dokumentai bus. E, išversti į protokolai bus e, pateikti viena visiems prieinama kalba ir taip pat jie bus galima bus juos gauti internete. Norėčiau pasakyti, kad reikia siekti geresnio bendradarbiavimo su vertimo žodžių ir aštų generaliniais direktoratais ir mes sieksime čia palyginamųjų rodiklių išteklių srityje 2011 metais. E, iš vertimo raštu ir žodžiu apie šimtas darbo vietų buvo paversta kitomis, kitokio pobūdžio darbo vietomis. Tai, tai iš tiesų yra didžiulis skaičius ir man atrodo labai svarbu paminėti tokį sutaupimą ir tuo galime net pasidžiaugti. E, e, tai buvo, šitas klausimas buvo išspręstas per laisvas darbo vietas ir mes, pavyzdžiui, e, įsteigėme naują direktoratą poveikio vertinimui arba ekonominės valdysenos skyrių ir mes galėsime turėti darbuotojų, e, neprašydami papildomo biudžeto. Taigi norėčiau e, čia padėkoti vertimo raštų žodžių generaliniams direktoratams už puikų bendradarbiavimą. Kalbant apie lankytojų grupės, iš karto po e, auditorumų ataskaitos ir po e, vidaus auditoriaus ataskaitos buvo e, biure intensyviai diskutuojama dėl tų lankytojų grupių ir man atrodo, kad šioje srityje taip pat pasiekėme tam tikro, tam tikro patobulinimo. Dabar mes aiškiai padalinome e, maitinimo išlaidas, e, nakvynės išlaidas ir ke, kelionės išlaidas dabar yra daugiau aiškumo sistemoje, yra bendra išmoka 60 e, eurų vienai nakčiai. Man atrodo, kad ji yra tokia maža, kad negalima teikti, kad e, Briuselėje ar Strasbūrė galima dar pigiau gauti nakvynę. 40 eurų yra skiriama e, dienpinigiam, maistpinigiam ir 90 e, eurų yra kelionpinigiai pagal kilometrus. 90 euro centų, atsiprašau. Ir kadangi mes nuolat diskutuojame šiomis temomis, tai paskutinėje mūsų diskusijoje su biudžeto kontrolės komitete e, aš galiu, e, galėjau pasakyti, kada bus atidarytas parlamentariumas, dabar jau pasakiau, galiu pasakyti, kad jis veikia ir yra tam tikri skaičiai, dar kol kas negalima pateikti kažkokių solidžių skaičių, nes dar tas parlamentariumas neveikia visus metus, dabar yra e, žiema ir yra mažiau lankytojų ir e, nors mes nesame. E, E, mes nesireklamuojame įvairiose kelionių e, leidiniuose, vis tik tikimės, kad per pirmus metus sulauksime 250 tūkstančių lankytojų parlamentariume ir man atrodo, kad tai yra tikrai puikus skaičius ir tikimės, kad kitais, met, kitais to, vėlesniais metais, kuomet labiau pasklis žinia e, apie parlamentariumą, bus daugiau lankytojų. Toliau kitas dalykas, dėl kurio buvo gausiai diskutuojama, buvo Europos istorijos namai. Čia galiu pasakyti taip pat gerą žinę. E, komisijos pirmininkas ponas Baroso įsipareigojo e, prisidėti prie einamųjų lėšų finansavimo. Taip pat e, manau, kad tai yra projektas, kuris su, yra ne tik Europos parlamento projektas ir todėl iš tiesų yra svarbu, kad jis gautų lėšų ir iš bendrojo ES biudžeto. Jis, šis projektas tikrai to nusipelnė. Taigi tiek apie struktūrinius patobulinimus ir apie tuos didžiuosius projektus. E, taip pat džiaugčiausi sulaukęs iš jūsų klausimų. Ačiū. Danke. Dėkoju, ponė generalinis sekretoriau, už e, pateiktą informaciją. Manau, kad ji e, atspindi tai, ką mes šiame komitete diskutavome anksčiau. Ir mes visuomet siekiame didesnio ekonomiškumo ir iš tiesų to tikisi iš mūsų ir mūsų piliečiai ir mokesčių mokėtojai. Dabar norėčiau suteikti žodį vidaus auditoriui ponui Galvinui, prašau. Uh, uh, pirmininkė, komiteto nariai, pirmiausiai norėčiau padėkoti pirmininkui, kad suteikė galimybę man pristatyti metinę, metinį pranešimą dėl dešimtųjų metų. Uh, dėl e, buvo pateiktas audit, vidaus audito, e, audito ataskaita ir atitinkamos rekomendacijos. Mano ataskaita yra aptarti vidaus audito veiklą 2010 metais. 2010 metais daug veiksmų buvo susijęs su plačiais operaciniais e, lygmenimis. E, vidaus auditas tvirtina vadovybės veiksmus, kurie susijęs su pradiniu auditu. Aš norėčiau apie kai kuriuos elementus pakalbėti. Pavyzdžiui, išmokos darbuotojams ir tai susijęs su statute, įstatėse numatytais dalykais ir tai sudaro 20 procentų visų išlaidų. Ir 2010 metais e, vadovybė e, pagal ankstesnės audito rekomendacijas įgyveno 41 e, veiksmą. Taip pat siekia panaikinti nustatytą riziką. Tačiau matome, kad dar galime daug ką padaryti tvarkant personalą ir kontroliuojant veiklą susijusią su atskiromis išmokomis, pirmiausiai deleguojant e, sprendimo prieimimo galės ir e, siejant e, informacinių technologijų sistemą su atlyginimų išmokėjimu ir fiksavimu. Kitas dalykas susijęs su išlaidomis darbuotojo yra išlaidos misijoms centrinė vadovybė personalo generalinio direktorato įgyvendino 22 veiksmus ir tai ir leidžia spręsti sisteminės problemas, kurios buvo paminėtos pradinėje ataskaitoje. Taip pat e, įdėkti svarūs pokyčiai gyvenimo taisyklėse susijusiuose su misijomis. Tokiu būdu sumažinta anksčiau nustatyta rizika ir išlaidos. E, vienas iš kritinių veiksmų dar tebe įgyvenamas, kitas e, ne, be, dėl to, kad ne viskas buvo padaryta taip, kaip e, reikėjo. Reikia taip pat tobulinti IT e, sistemą siejamą su išmokų valdymu. 2004 metais parlamentas rezoliucijoje dėl biudžeto vykdymo paragino visas, visus padarinius e, sustiprinti vidaus kontrolę ir geriau gyveninti e, sutartinės prievalės. 2008 metais numatyti šeši, šešios veiksmų rūšys veiklai pagerinti Taip pat e, įkurti yra dabar departamentai, kurie užsima e, ilgalaikių starčių e, valdymų ir kitaip dėl informacijos technologijų. Priminsiu, kad 2008 metais vidaus auditoriai atliko auditą IT sistemų valdyme ir buvo įvertinta, ar atitinka parlamento sistema egzistuoja e, saugumo reikalavimus, pačius geriausius rinkoje egzistuojančius saugumo reikalavimus. 2010 buvo padarytas tam tikros rekomendacijos ir 209 metais e, e, buvo e, iš 40 rekomenduotų priemonių buvo įdėkta 20, įdėkta planavimo e, galimybė į tai srityje ir E, siekiama, kad būtų gyvendami ir likę veiksmai susiję su metodologijos plėtojimu ir planavimu ir kad tai būtų siejama su pagrindiniais svarbiausiais veiklos rodikliais. Reikia, kad būtų įgyventa sistema, užtikrinant saugumo ir kontrolės sistemą į tai srityje. Taip pat e, reikia e, apibriežti, kas yra atsakingas už saugumą elementus, administracinius dalykus IT srityje. E, vidaus auditas 2012 metais e, patikrins, kaip yra įgyventos mano rekomendacijos 2012 e, metų pranešime. Kitas dalykas susijęs su asistentų išmokomis. Buvo rekomenduota 23 veiksmai 2008 metų ataskaitoje ir viskas įgyvendinta, sukurta nauja reglamentavimo bazė, dėktos procedūros susijusios su įvairiais veiksmais. Vidaus auditas e, parengė e, ataskaitos projektą, kuris dabar yra svarstomas. Aš nenorėčiau e, užkirsti kelio konsultacijų išvadoms, bet pasakysiu, kad daug erdvės tolesniems veiksmams nebėra nes veiksmų planas yra įgyvendintas. E, kitas dalykas - akredituoti asistentai. Atliekamas dabar atskiras auditas šiuo klausimu ir 2012 metais pateiksime pranešimą dėl šio klausimo. Nauji auditai 2010 metais. E, lankytojų grupės, e, E, parlamentarų subsidijuojami vizitai. Mes manome, kad reikėtų supaprastinti e, pagrindinės taisyklės susijusias su atitinkamais veiksmais. Auditas atliktas e, nustatė, kad dažnai išmokos lankytojams buvo didesnės negu išlaidos skirtos kelionė, negu kad reikėjo lėšų kelioniai parlamentas turėtų siekti suvienodinti, suderinti išmokas ir patirtas sąnaudas. E, Septinių punktų veiksmų planas su DG komunika, komunikacijų generalinių direktoratu buvo patvirtintos. E, buvo siekiama išvengti nenuoseklumo papildomų kliūčių ir taip pat buvo siekiama, kaip galima geriau suderinti išmokas su patirtomis sąnaudomis. Buvo aiškiau apibridėtos e, sąnaudos, e, kurios turi apimti ir dienpi, e, maispinigius bei nakviniai skiriamus pinigus. Reikia realiai planuoti išlaidas transportui ir kitoms išlo, išmokoms Taip pat reikia atlikti patikras, pasinaudojant tam tikromis imtimis, kad būtų nustatytas deramas išmokų dydis, trans, transporto išmokų e, dydis. Taip pat reikia geriau stebėti sektoriaus veiklą, reikia geriau e, kontroliuoti numatytas lėšas Ir taip pat reikia, kaip galima greičiau, gyveninti informacijų technologijų projektą susijusi su e, lankytojų vizitais. Biuras e, lapkričio 30, 30 e, dieną priemė tam tikrus e, sprendimus ir auditas šiais metais e, patikrins, kaip nustatyta rizika yra šalinama. E, E, kitas dalykas - darbuotojų atlyginimai. E, ataskaitoje kalbamas e, apie veiklą praeitais metais. Buvo žiūrima, ar atsispindi darbuotojų administracinio statuso pokyčiai algalapiuose, algalapiuose. Ir auditas taip pat pasižiūrėjo, kaip personalo generalinis direktoratas taiko pagrindinės pereinamasias priemonės. E, e, Spalio 28 vidaus auditoriai pateikė e, projektą išvadų, o dabar jisai svarstomas su personalo generaliniu direktoratu dirbama su informacijos technologijų e, departamentu siekiant patobulinti jo veiklą. Buvo pareikštos tam tikros pastabos 10 metais, 11 ir dabar e, rengiamos detalios e, ištamios išvados. Svarbiausias dalykas buvo uh, pasižiūrėti į viešųjų pirkimų taisyklės, e, norint įsitikinti, ar nepermokama už tam tikras paslaugas ir e, produktus. E, anksčiau buvo nustatyta pagrindinės sutartys, pagrindų sutartys kaip labai rizikingos sutartys. Taip pat atliekama buvo auditas ombudsmeno įstaigoje pagal administracinio bendradarbiavimo procedūrą ir tai yra susijęs su vidaus kontrolės sistema. Vidaus e, kontrolės gerinimo programa yra patvirtinta, ji reikalauja e, kad būtų pasitelkiami išorės vertintojai, kad įvertintų vidaus kontrolės sistemas. 2011 metais buvo atliktas toks veiksmas. E, Deloitte e, patikrino vidaus audito tarnybą ir patvirtino, kad atitinka aukščiausius standartus mm, audito, vidaus audito institucijų. Dar pasakysiu, kad aš nesu gavęs jokių nuorodų, kurios pakenktų mano nepriklausomui dar norėčiau baigdamas padėkoti generaliniam sekretoriui už puikų bendradarbiavimą ir uh, už tai, kad man padėjo atlikti vidaus auditą uh, dėl 2010 metų. E, Dėkoju, ponia Galvin už jūsų pasisakymą apie vidinį auditą. Na, o dabar suteiksiu žodį mūsų pranešėjui, ponui Liberatski, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mėly kolegos, gerbiamas vicepirmininkė ponė Pitela, ponė Vėlė, ponė Galvin, Dėkuoju šią galimybę aptarti Europos parlamento biudžeto įgyvenimą 2010 metais. Pone Vėlė, dėkuoju Jums ir jūsų tarnybai už informaciją, kurią pateikėte šiam komitetui. Mes esame e, ją pakankamai patenkinti. Pripažįstu, kad daugelį klausimų iškeltų rašytiniuose klausimuose apriepia daug platesnį laikotarpį nei vien 2010 metus. Tai klausimai e, aptariami konkrečiai čia Ir vis tik tai yra labai naudinga gauti informacijos apie platesnį, platesnės apriepties dalykus, platesnį, laik, ilgesnį laikotarpį. Noriu padėkoti e, visiems darbuotojams, kurie e, skyrė daug laiko šiam darbui ir suteikė man visą reikalingą informaciją. Labai naudinga yra prisiminti, kokio masto, kokio plataus masto uh, darbas yra atliekamas visame parlamente, kad mūsų institucija galėtų dirbti efektyviai. Čia kalbame apie mūsų instituciją. Mūsų uždavinys yra išnagrinėti 2010 metų biudžeto įvykdymą, taigi savo pranešime sutelkiu dėmesį daugiausia į aptariamosius metus. Tačiau žinau, kad kolegos uh, norėtų iškelti daug platesnių klausimų šios dienos diskusijose. Todėl aš su didžiuliu dėmesiu lauksiu tų diskusijų ir pasižymėsiu pagrindinius klausimus. Dabar aš pats aptariau tris rytis. Visų pirma, biudžeto įvykdymo lygis bendras ir ats, pagal atskirus generalinius direktoratus. Antra, sritis, kurioms atliktas, atliktas vidaus kontrolės patikrinimas ir atitinkamos išvados bei gyvenimas. Ir toliau konkretūs dalykai. Pirmas klausimas dėl biudžeto įvykdymo. Matome, kad per 96 procentus galutinių asignavimų tiems metams buvo įsipareigoti ir asignavimai pastatams, kurie nebuvo panaudoti ankstesniais metais ir perkeli 2010 metais, kai kurie nebuvo panaudoti 2010 metais. Ir to, todėl reikėtų pasakyti, kad komitetas norėtų, jog nebūtų tiek daug lėšų perkelimo e, į kitus laikotarpius, kad būtų daug skaidresnis lėšų panaudojimas. Dabar dėl vidaus auditorių darbo, tai yra antro klausimo, tai yra labai svarbi priemonė, kuri leidžia pagerinti visos organizacijos darbą. Dėl personalo generalinio direktorato vidaus auditorius e, rekomenduoja pagal 2010 metų auditą pasinaudoti galimybėmis tobulinti šio generalinio direktorato valdymo procedūras. Čia konkrečiai, ką reikėtų pakeisti 2011 metais, ar kas jau buvo padaryta 2010 metais, metais buvo, kas buvo taip pat aptarta 2010 metais ir padaryta, pavyzdžiui, išlaidos misijoms, buvo daug įvairių veiksmų įgyvendinta, tačiau dar daug ką reikia padaryti, kad būtų, paga, kad būtų galima pagerinti e, misijų išlaidų pagrindimą e, organizacinėme plane e, pagal veiklą. Čia padaryta pažangos. Ir kas, bet kas dar turi būti padaryta? Ir trečia dalis konkretūs e, klausimai, dar, kuriuos dar kelia parlamentarai. Pavyzdžiui, saugumo kaina. Mes gavome skirtingų skaičių už 2010 metus iš atsakymų į klausimus raštu ir diskusijų su uh, prezidento generalinių direktoratų, pirmininkų generalinių direktoratų. Taigi, per šiuos metus, vienerius ar dviejus metus, kokie yra padaryti pakeitimai. Būtų gerai gauti išsamesę informaciją apie šias išlaidas. Tokiu būdu būtų lengviau patvirtinti biudžeto įvykdymą. Jeigu matytumėm dabar jau nuo, nuo dabar palyginimus e, už kiekvienus metus. Tuomet mes galėtumėm e, geriau įvertinti, kiek efektyvi yra um, mūsų saugumo koncepcija, kaip įtaikoma. Dabar dėl pirkimų procedūros ir tiksliau tų konceptualių e, dėrybų dėl tuomet, kai nebūtina laikytis visų konkursų reikalavimų. Per kelius metus iki 2010 metų matome neraminančias tendencijas, kai kuriuose generalinės direktoratuose tokių procedūrų skaičius augo, kitose mažėjo. Taigi, kokios yra tų pasikeitimų priežastys, kokios tų skirtumų priežastys. Mes norėtumėm, kad būtų mažiau naudojama išimtinių procedūrų visose generalinės direktoratuose, kad būtų atsisakoma tokios tendencijos. Na ir galiausiai dėl demografinių aspektų, kas nebuvo aptarta, eitų kalba apie skirtingų skirtingų tautybių darbuotojus dirbančius parlamentui. Kaip parlamento narys iš Lenkijos, aš džiaugiuosi, kad naujosios, naujosioms valstybėms narėms yra puikiai atstovaujama personalo sudėtyje, tačiau akivaizdu, kad iš Vokietijos, iš Niderlandų, iš Austrijos ir Junktinės karalystės darbuotojų yra per mažai. Nestebina galbūt Galbūt nestebintų tai Belgijos ar Luksemburgo atveju, kadangi gyventojų skaičius yra mažas. Tačiau vis tik tai norėčiau paklausti, kaip būtų galima tą pusiausvyrą atkurti ir ką parlamentas galėtų padaryti, kad tie pasikeitimai įvyktų. Aš, aišku, nekeliu klausimo dėl gerovės lygio, bet vis tik tai klausimas išlieka. Dėkuoju, ponė pranešiau Liberatski, už jūsų nuomonę ir už jūsų užduotus klausimus. Dabar siūlyčiau, kad frakcijų klausimų raundas būtų, o paskui suteiksime žodį kitiems kolegoms. Taigi pirmiausia suteiksiu žodį poniai Greslė. Atsiprašau, poniai Ivanovai, EPP frakcijos vardu. Būtų puiku, jeigu kalbėtume neilgiau nei dvi minutės. Thank you. Thank you, Chair. Uh, then allow me briefly to... Dėkuoju, pirmininkė, tikrai pasistengsiu kalbėti trumpai. Uh, Dėkuoju pirmajam vicepirmininkui Pitelai, generaliniam sekretoriui ir daus audito tarnybos atstovui bei pranešėjui už pasisakymus. Noriu pasakyti, jog džiaugiuosi, kad esame gavę išsamius atsakymus į savo klausimus šiais metais. E, pasižiūrėję į e, atsakymus galime pasakyti, kad e, daug kur pasiekta gerų rezultatų. Generalinis sekretorius jau paminėjo svarbiausius iš jų - pažanga IT sistemose, pasiūlymai dėl lėšų taupimo vertimo žodžių raštų srityse ir panašiai. Aišku, galime siekti ir E, geresnio, toliau geresnių rezultatų, e, dar galvoti, kur staupyti, manau, yra šiaip labai svarbių sričių, kur turime e, siekti pagerinti padėtį. Pirmiausiai yra saugumas pernais. Pernai paštas buvo apiplėštas, po to įdėktos keletą priemonių saugumui sustiprinti, nemažai ko padaryta bet kol kas aš nemaž, nematau didelio skirtumo sau, apsaugos, saugos sistemos darbė. Galbūt pateiktumėte pavyzdžių, e, kur pokyčiai galėtų užtikrinti didesnį saugumą Europos parlamento patalpose, kas buvo padaryta daugiau, kokie yra e, konkretus rezultatai e, globalio, globalaus saugumo užtikrimo srityje. E, pranešėjas kalbėjo apie procedūrų planavimo e, problemas, kas planuojama. Skirtingi skyriai užsijima skirtingais viešųjų pirkimo aspektais, kaip e, galvojama sukurti bendrą sistemą, užtikrinti daugiau skaidrumo ir sumažinti klaidų lygį. Tai atrodo tebėra problema. Klausimas dėl lankytojų grupių. E, tai susijęs su vidaus audito ir audito rūmų darbu. Norėčiau skaityti savo klausimą audito rūmų atstovams. Ar galvojate, kad priemonės, kurios yra e, biuro įgyvendintos pernai lapkritį, bus pakankamos, kad užtikrintų daugiau skaidrumo ir sumažintų e, pavojų, kad vėl bus išmokėtos pernelyg didelės sumos? Ačiū. Labai ačiū, ypač dėl to, kad laikėtės jums skirto laiko. Toliau Janas Mülderis išaldė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone pirmininkė, aš kalbu vis skirtingomis kalbomis, tai savo gimtają kalbą, tai angliškai. Uh, Parlamento šešėlinis parlam, pranešėjas ponas Gebrandi manęs paprašė užduoti ir jo klausimus, o tie, tuos klausimus aš užduosiu savo gimtają olandų kalbą. Pirmasis klausimas. Europos parlamentas Aldės iniciatyva e, daugelį savo rezoliucijų e, paskutinė rezoliucija yra dėl 2012 metų biudžeto, e, pateikė biudžeto, e, paprašė biudžeto įvertinimo. Ir nepaisant to prašymo, niekada nebuvo atlikta tokia studija, taigi kada mes gausime šį dokumentą. Kitas klausimas. Kodėl biuras ne visuomet vykdo parlamento rekomendacijas, kurios yra priimamos plenarnėje sesijoje. Pavyzdžiui, e, premija žurnalistam, kurios mes atsisakėme. Tačiau jeigu jūs paskaitysite generalinio sekretoriaus dokumentus, ten rašoma, kad biuras e, dar ne, neįvykdė šito pasiūlymo, šitos rekomendacijos. Kodėl taip yra? Na ir trečias klausimas, tai yra mano paties klausimas. Žvelgiu į šį, į savo kolegas ir praktiškai nematau ne vieno, kuris neturėtų kokio nors elektroninio prietaiso. Kodėl nebūtų galima visų dokumentų teikti elektroninę formą, tik per e, elektroninius laiškus. Tokiu būdu mes sutaupytume labai daug popieriaus. Dėkoju. Äh, Dėkoju kolega Mulder, toliau ponas Tas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiami e, kolegos ir aš kalbėsiu savo gimtają kalbą, nes aš visuomet ją kalbu ir dėl to, kad e, kabinoje numeris 5 e, sėdi žmonės, kuriems tada nereiks dirbti, kai aš kalbėsiu o, savo gimtąją kalbą. Taigi irgi visai gerai turėti tokią pertraukėlę. Taigi e, šiuo metu vyksta projektas susijęs su elektroniniais komitetais, vadinasi e-komitis. E, ir yra bandoma kažką daryti tuose elektroniniuose komitetuose. Visi komitetai, Janai, teikiami būtent elektroninė forma. Juos galima e, atsisiųsti savo kompiuteryje, galima elektroninę formą daryti pakeitimus, taigi tai jau vyksta. Taigi aš pats noriu užduoti visai kitokį klausimą, ponė Vele. Pone jūs kalbėjote apie parlamentariumą. Tai yra puikiai iniciatyva, kur yra labai sėkminga, kiek man teko girdėti, tačiau mes gavome labai daug dokumentų susijusių su e, Europos istorijos namų kaštais. Kodėl nebuvo galima sujungti abiejų šitų iniciatyvų? Man atrodo, mes čia praleidome puikią progą. Parlamentariumas kainavo labai daug ir dabar mes tarsi iš naujo turėsime. E, e, padengti tuos pačius kaštus, kurdami e, Europos istorijos namus. Taigi mes praleidome puikią progą sutaupyti. Aš e, jau antroje kadencijoje esu parlamente, iš pradžių buvau frakcijos darbuotojas, dabar esu parlamentaras. Aš atsimenu, kaip ponas E, kuris, e, atsimenu, vieną parlamento pirmininką, kuris dirbo 90-mečio pradžioje. Jis, jo e, kabinetą sudarė penki darbuotojai, o dabar Europos parlamento pirmininko ir generalinio sekretoriaus kabinetai yra žymiai didesni. Aišku, ir e, parlamento darbų skaičius išaugo, bet galbūt e, darbuotojų skaičiaus padėjimas yra logiškas, bet ar nėra taip, kad e, tie žmonės, kurie e, patenka į Europos parlamento pirmininko kabinetą ar generalinio sekretoriaus kabinetą, jie jų kažkada turėtų gauti kitą vietą pagal parlamento struktūrą. Ar nėra taip, kad mes tokiu būdu kuriame e, tokią natūralią paskatą e, ir bandome parodyti žmonėms, kad jie gali gauti geresnę vietą. Galbūt dėl to naujieji direktoratai taip išaugo. Dauguma generolinių direktoratų buvo padalinti į smulkesnius direktoratus, taigi reikia vis daugiau direktorių. Taigi, e, E, tokia tendencija pastebima ir e, žmonės, kurie dirbo kabinetuose e, parlamentarų ar parlamento pirmininkų, jie tikrai turi kompetencijų, bet jeigu mes kūrėme naujus direktoratus, tai ar čia nėra ta tendencija, kad reikia kurti geras darbo vietas? Dėkuoju toliau, ponė Andreasen. Thank you, Chair. Um, thank you for all the... Ačiū. Pirmininkė, noriu padėkoti uh, biurui, generaliniam sekretoriui, e, vidaus auditoriui, audito rūmų atstovui už pasisakymus. Ir man atrodo vis tik tai kai kurie atsakymai yra gana neaiškus. Taip sakyčiau, pavyzdžiui, pirmame klausime sakote, kad 182 postai buvo perkelti kitur, tačiau nepateikėte um, susijusių išlaidų uh, jokio skaičiaus. Uh, Taip pat, pavyzdžiui, jūs sakote, E, kad e, gėda e, informacinę programą pakeisite, tačiau irgi nieko neminite dėl išlaidų. Trečiame klausime, pavyzdžiui, dėl vidaus auditoriaus veiksmų rekomendacijų, ar, ar jos buvo gyventos, klausime, atsakymo nėra. Vidaus auditorius, kaip girdėjau, sakė, kad informacinių technologijų srityje tik tai 20 iš 40 rekomenduojamų veiksmų buvo gyveninti, o dėl dėl kitų nieko nežinome. Ketvirtas klausimas. Nieko nepasakyta, kiek techninės pagalbos elementų yra dar e, sujungta parlamentinių sesijų Strasbūrė metu. 27 klausime mes teiravomės dėl e, misijų, e, kurios, kur, 20, kur administraciniai darbuotojai e, dalyvauja. Vėlgi ne, negavome atsakymą. O dabar pagrindinis elementas, kuris man yra pats prieštaringiausias. Aš dabar turiu labai atsakingai viską formuluoti, nes vėl mane apkaltinsite skaičių pateikimų žurnalistams. Čia kalbėčiau apie Europos istorijos namus. Panas Vėlė pateikė gerų žinių, kad komisija prisidės prie išlaidų padengimo apgailę stauju ir, ir tau nekartą sakiau, kad tai nėra gera žinia. Tai vėlgi tas pats mokesčių mokėtojas mokės už Europos istorijos namus. Tai, kad komisija pasidalys išlaidų mokėjimų, nieko gero nereiškia, nes vis tiek galutinis mokėtojas yra Europos mokesčių mokėtojas. Taigi, aš norėčiau išgirsti aiškiai, kokios bus išlaidos. 12 puslapį jūs kalbate apie pirminį verslo planą ir lyginate jį su kitu verslo planu. To, paskui jūs kalbate apie fiksuotas išlaidas ir kintamas išlaidas. Aš norėčiau, kad būtų aiškiai padalytos fiksuotos ir e, kintamos išlaidos. Toliau jūs kalbate apie akademinius darbuotojus. Ar tai yra fiksuotos ar kintamos išlaidos? Aš nežinau, kaip jūs išlaidas dalėte į fiksuotas ir kintamas. Norėčiau to sąrašo ir kitų išlaidų. Sugryšiu prie to, ką pasakė Barstas. Nesutinku su tuo, kad parlamentariumas ir Europos istorijos namai turėtų būti apjungti. Aš manau, kad jie turėtų neegzistuoti. Dėkoju, ponė Andreasen. Toliau, ponas Jong. Eh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti generaliniam sekretoriui už visus atsakymus. Šiuo metu mes išgyvename ekonominę krizę. Ir aš kasdieną gaunu laiškus iš susirūpinusių piliečių. E, piliečių, kuriuom rūpesti kelia Europos parlamento išlaidos. Todėl norėčiau užduoti Jums keletą klausimų. Pirmasis klausimas yra susijęs su pačių parlamentarų e, pajamomis. Be kelionpinigių dar yra mokamas, mokama kompensacija už atstumą. E, aš nesuprantu, kodėl to negalima e, padengti dienpinigiais, kam reikalinga šita atstumo kompensacija. Aišku, galbūt yra per daug lėšų parlamento kasoje ir jų net nebesugebame išleisti, taigi norėčiau, kad jūs te tą pakomentuotumėte. Galbūt galima e, pradėti mokėti parlamentarams pagal konkrečias sąskaitas, nes iš tiesų susidaro e, toksai įspūdis, kad mes patys savo negailime pinigų. Ir e, manau, kad pasiūlymai kitam biudžetui yra puikiai. Man atrodo, būtų e, taip pat gerai įvertinti biudžetą. Toliau norėčiau pakalbėti apie Europos istorijos namus. Jau ponas Mulderis. E, atsiprašau, ne, aš norėčiau pakalbėti apie studiją, apie teisės tarnybos studiją, kurią sunku gauti. Toje studijoje sakoma, kad E, jeigu Europos parlamentas nori, jis gauna teisinius dokumentus ir taip toliau, ir, e, bet kol kas tai neveikia. Aš galvoju apie abi institucijas, apie parlamentą ir komisiją. Ir manau, kad e, abi šios institucijos turėtų susitarti, kaip jos įgyvendins tam tikras užduotis. Taip pat aš nežinau, ar yra įmanoma E, įdarbinant žmonės išvengti to, kad šeimos nariai būtų įdarbinti. Toliau dėl televizijos. Aš, aš tikiuosi, kad pora tūkstančių europiečių žiūri kasdieną mūsų internetinės transliacijas. E, bet man atrodo tai yra mažai, tai galbūt reikia pasirūpinti, kad egzistuojančios televizijos stotis transliuotų mūsų posėdžius, o ne mūsų interneto puslapis. Toliau e, paskutinis klausimas buvo pasakyta, kad buvo pasirašyta daugiau sutarčių, nežinau ar čia kažkas pasikeis, bet tai būtų svarbu. Dėkoju, ponė Dejong. Baigiame frakcijų raundą. Norėčiau paprašyti atsakyti, o paskui pradėsime antrąjį klausimų raundą. Pone Vėlė, prašau. Äh, ähm, Ar dar du klausimus išgirsime? Tai tuomet išklausykime dar kitų dviejų kolegų, kurie paprašė žodžio, ponė Itelė. Danke. Pitelan. Ačiū pirminkė. Noriu padėkoti ponui Pitelai ir ponai Vėlė, kad jūs atėjote čia. Labai svarbu ir naudinga mums yra diskutuoti su jumis. Su pirma, noriu pasakyti, kad yra daug pažangos parlamente, tai labai svarbu. Tačiau išlieka dar dalykų, e, dėl kurių reikia prašyti pažangos. Pavyzdžiui, dėl mopping up, dėl lėšų, nepanaudotų lėšų perkelimo ir panaudojimo. Jūs čia sakote, kad nėra tokio dalyko yra tik tai a, tiksliniai perkelimai pinigų, tačiau a, čia pinigų sumos yra labai didelės ir mano požiūriu tai yra tas pats. Ar čia mes kalbame apie nepanaudotų lėšų perkelimą ar panaudojimą, ar a, čia kalbame apie lėšų pervedim, pervedimą. Taigi, biudžetinės drausmės požiūriu tai yra lygiaverčiai pervedimai lėšų. Taigi tas pasakymas, kad nebebus mopping up, o bus tik tai pervedimai, jau yra keistas. Toliau dėl saugumo. Nemačiau kažkokių tai matomų pasikeitimų parlamente, bet aišku, saugumas ne visuomet yra matomas. Ar policija sugavo tuos, kurie apiplėšimuose dalyvavo? Norėčiau išgirsti iš jūsų. Trečias dalykas Uh, Dėkoju. Matau, kad kai kurie parlamento nariai šala. Gal dėl to taip ir buvo sumanyta šita darbo atvarkė, kad kad generalinis sekretorius taip pat pajaustų, kaip bu, kartais būna šalta. Ir kaip naujas pirmininkas aš vėliau jums pasiūlysiu e, apelsinų sulčių. E, O jeigu jūs norėsite rinktis putojantį vyną, tai yra jūsų apsisprendimas, tačiau kad išlaikytume energiją e, dar, nes iš tiesų čia yra labai šalta, galbūt mes ateityje išspręsime tą problemą. Toliau kitas kalbėtojas, ponė Greslė. E, ponė pirmininkė, aš labiau norėčiau šnapso e, dėktinės, nes <laughs> tada tikrai sušiltume. Vasek Norėčiau grįžti prie to, ką pasakė ponas Galvinas dėl auditorių ir lankytojų grupių. Tai iš tiesų labai įdomus dalykas, aš norėčiau išgirsti šiek tiek daugiau ir norėčiau, kad e, tas auditas būtų susijęs ir su saugumu. E, nežinau, ar teisinga ta informacija, kurią aš gavau, kad Europos parlamentas e, išmokėdamas grinuosius pinigus lankytojų grupėm nusižengia e, pinigų plovimo direktyvai. Taigi daugiau klausimų nėra. Ar galėtumėte atsakyti, ponė Vėlė? Ja, dank. Dėkoju. Pabandysiu atsakyti į visus klausimus atskirai, bet kadangi kai kurie klausimai buvo užduoti tom, tą pačią temą, Tai e, prašau jūsų suprasti mane, jeigu apibendrinsiu ir kelis klausimus atsakysiu kartu. Visų pirma, dėl e, pranešėjo klausimo, dėl biudžeto planavimo. Pastaruoju metu mums e, tikrai pavyko gerai įvykdyti biudžetą, e, pavyzdžiui, 69 procentai arba 98 procentai buvo tokie, tokie skaičiai tačiau e, mes negalime turėti 101 procento, nes negalime dirbti su kreditais. Tai yra logika, logiška, kad mes visuomet e, turėsime mažesnį skaičių, nes mes negalime imti e, kreditų. Todėl kalbame apie tokius skaičius kaip 69 procentai, 78 ar 98 procentai. Dėl jūsų klausimo dėl pastatų politikos, manau, kad galima matyti, kad ir šioje srityje pasiekėme pažangos įgyvendindami vidutinio laiko tarp pastatų strategiją. Tai yra punktas, kurį biudžeto komitetas nuolat kėlė keletą metų iš eilės. Tikiuosi, kad ir jūsų komitetas, e, biudžeto komitetas e, reikalavo, kad būtų skaidrumo e, pastatų politikos ketinimuose ir biuras stengiasi sukurti tą aiškumą. Mes jau esame kadencijos viduryje ir galime daryti kažkokias išvadas ir kai kurios E, kai kurie punktai, kurie aptariami vidurio laikotarpio pastatų strategijoje, jie yra taip įgyvendinami. Pavyzdžiui, esamų pastatų perėmimas, e, e, pavyzdžiui, Montelie, Montelie geboj pastatas ir kiti pastatai, tai yra papildomi 30 kvadratinių metrų ir tai būtų tas Batimo B pastatas Strasbūre. E biuras paskutinėme savo posėje tą pastatą pavadino Vaclavo Havelo vardu, nes tą pastatą naudoja ir Europos taryba. E, taigi tai buvo svarbus simbolinis sprendimas, kuris buvo priimtas dėl to pavadinimo. Taigi tai reiškia, kad šita pastatų strategija, kuri buvo labai abstrakti, kuomet ji buvo rengiama, dabar jau matome, kad ji palaipsniui labai sistemiškai yra įgyvendinama. Tai reiškia, kad tai nebėra kažkoks abstraktus planas, o konkretus mūsų veikimo konkrečios mūsų veikimo gairės ir tam, už tai norėčiau padėkoti biudžeto komitetui ir biudžeto kontrolės komitetui. Taip pat e, Europos audito rūmai keletą metų iš eilės mums nuolat nurodydavo, kad E, nuomuotis pastatus ilgalaikiai veiklai yra neefektyvu, tai yra išteklių švaistimas, dėl to e, mes turime vietoj to, kad nuomotumėmės pastatus, juos pirkti. Ir man atrodo, kad mes tik dabar 8 procentus visų mums reikiamų kvadratinių metrų e, nuomojamės, o 92 procentų kvadratinių metrų e, esame savininkai. E, Taip pat reikia pabrėžti, kad mes 163 milijonus eurų per metus sutaupome vien dėl to, kad nusipirkome pastatus. Ir aišku, tai yra sunku suplanuoti iš anksto, tačiau e, tiesiog kartais atsitinka taip, kad reikia pasitelkti tokią procedūrą. Ir dabar e, yra įvesta tokia atskirų pavedimų sistema, tai yra skaidresnis skaidresnė procedūra, negu kai buvo daromi bendri pavedimai, kai būdavo surenkamos visos reikiamos sumos. Dėl valdysenos struktūros generalinėme direktorate, dėl personalo 2010 metais mes pradėjome gyventi didžiulę restruktūrizaciją. Generaliniai direktoratai ir jų personalas buvo suskirstas į tris direktoratus ir e, tokiu būdu mes visus e, finansinius pavedimus ir rizikas pervedėme į, e, perkeliame į vieną direktoratą, į B direktoratą ir tokiu būdu mes galime dirbti profesionaliai ir solidžiai ir galime išvengti kažkokių trūkumų šioje srityje. E, ir taip e, Tai beje buvo ir vidaus audito tema ir pagrindinis klausimas buvo, e, kokiame ligmenyje, e, kokie sprendimai yra priimami Europos parlamento administracinėje sąrangoje ir yra pakankamai patikrinimų ir atsakingame generalinėme direktorate, nes yra aišku, kad jeigu yra priemamas sprendimas, jis kartojamas tūkstančių, tūkstančius kartų ir e, tada e, tos mažos sumos dėl kartojimosi tampa, e, turi labai didžiulį poveikį. Taigi mes siekiame gyvendinti keturių akių principą ir kad e, sprendimai būtų priimami pakankamai aukštai administracijoje, e, jeigu reikia, tai net ir parlamento biure. Tačiau iš kitos pusės tai reiškia, kad nėra prasmės aukščiausiame lygi priimti tokius rutininius sprendimus, nes tokiu, tokiu būdu mes neprisidėsime prie geresnės finansų valdysenos. Taigi mes dar turime rasti geresnius atsakymus į tuos klausimus, kuriuos mums uždavė vidaus auditorius. Dėl e, misijų, kuriuose dalyvauja parlamento darbuotojai, visų pirma reiktų pažymėti, kad e, misijos tarp trijų darbo vietų e, per dviejus metus labai sumažėjo tokių misijų skaičius. Jeigu aš e, e, gerai prisimenu skaičius nuo 14 500 iki 11 400, tai yra aiškus e, suma, komandiruočių sumažėjimas ir šitas skaičiaus sumažėjimas nėra atsitiktinis, jis yra tikrai suplanuotas, mes labai griežtai dabar žiūrime, kas, yra, kas važiuoja į misiją, misijas ar reikia, tiek darbuotojų ir panašiai. Taigi mes čia matome tam tikros pažangos. E, dėl sąskaitų pildymo čia taip pat reikia pabrėžti, e, e, pažymėti tose sąskaitose, ar, ar kartu važiavo dar papildomas keleivis mašinoje ir ar pavyzdžiui e, viešbučio kambarys buvo naudojamas e, vieno žmogaus, ar pavyzdžiui buvo kitas žmogus, kuris gyveno tame kambaryje tuo pačiu metu. Čia aišku, galbūt nediskretiškas klausimas, bet iš tiesų jis yra svarbus skaičiuojant lėšas. Ir taip pat galbūt galima būtų e, dalį darbo vykdyti per videokonferencijas. E, toliau dėl saugumo. E, jūs e, iš pa, paminėjote du skirtingus skaičius. Vienas skaičius yra biudžeto skaičius, o kitas e, skaičius yra e, tikrieji įsipareigojimai asignavimams. Ir ačiū Dievui, tie įsipareigojimai yra mažesni negu biudžeto skaičius. 47,5 e, milijonai yra biudžetinis skaičius, o apie 30 milijonų buvo įsipareigojimai. Tai reiškia apie 1,5 milijonų mes neišleidome ir e, galime perkelti tuo, tas lėšas į kitą biudžeto eilutę. Todėl e, taip galima paaiškinti tuos du skirtingus skaičius dokumente. Taigi tai yra vienas yra biudžetinis skaičius, o kitas yra tikrieji įsipareigojimai. Toliau jūs paminėjote, kad ypatingųjų ar neplanuotų išlaidų skaičius sumažėjo 2010 metais, tai yra 49, e, o 89 buvo 2009 e, metais, tai reiškia mes per pusę sumažinome šitą skaičių. 2010 metais skaičius sumažėjo per, pusius, per pusę. Jūs klausėte, kodėl taip atsitiko. Galiu įvardinti dvi priežastis. 2009 metais tokios procedūros buvo labai svarbos, svarbios, kad būtų galima gerai E, reaguoti, e, pavyzdžiui, tokius įvykius kaip e, stogo ar lubų įlūžimas Strasbūro pastate. Ačiū Dievui, tokie nenumatyti atvejai įvyksta ne kas met ir 2010 metais nebuvo tokių įvykių. Ir 2009 metais dar beje daug lėšų kainavo Europos parlamento rinkimai. Taip pat galiu pasakyti, kad tokioms procedūroms, nematytoms procedūroms, aišku, gali būti tikrai labai pagristų priežasčių e, ir kartais, e, jeigu reikia, galbūt reikia tiesiog dėrėtis. Toliau šeštas klausimas e, buvo klausimas, ar mes turime pakankamą skaičių darbuotojų iš tam tikrų valstybių narių, paminėjote Junktinę karalystę, Vokietiją, Austriją ir Niderlandus ir kodėl uh, E, yra mažiau darbuotojų iš šitų šalių. Iš tiesų parlamente nėra kažkokios kvotų sistemos, bet manau, kad mes turėtume atkreipti dėmesį į tai, kad e, šiuo metu mes turime tam tikrų struktūrinių sunkumų ir pirmoji problema yra tai, kad 2004 metais įsigaliojo naujasis statutas ir pagal tą e, statutą e, pradinis atlyginimas E, tapo žymiai mažesnis. Tai reiškia, tai e, tas atlyginimas sumažėjo trimis pakopomis. Taigi, jeigu yra skelbiamas konkursas, tai rašomas tas pradinis atlyginimas, o daugelį, daugelį valstybių e, narių tas atlyginimas nekelia problemų, tačiau kai kuriuose valstybėse narėse tas sumažėjęs atlyginimas kelia problemas ir tą galima pasakyti apie Jungtinę karalystę. Praktiškai niekas nebe, nebe įsidarbina, nes be to Britų vyriausybė net ir pamanė, kad pastaruoju metu nebūtina dėstyti užsienio kalbų mokyklose. O jeigu nori dirbti e, Europos institucijose reikia žinoti dvi užsienio kalbas. Taigi dabar yra labai mažai Junktinės karalystės piliečių, kurie žino, moka dvi kalbas, dvi, dvi užsienio kalbas ir tie žmonės, kurie moka tas kalbas, jie yra arba diplomatų vaikai, arba e, žmonės, kurie tam tikrą laiko tarpą buvo užsienyje, užaugo ar dirbo. Taigi e, kas nori būti konkurencingas, tas turi mokėti e, užsienio kalbas, turi būti, turėti atitinkamą išsilavinimą, o kas turi tas kompetencijas, tas e, dirba Londono finansų centre Cityje ir visiškai nenori dirbti ES institucijose. E, taip pat mes turime gerus, taip pat yra, pavyzdžiui, kai kuriuose šalise labai geri įstatymai. E, Um, kurie apsaugo moteris, pavyzdžiui, motinystės atostogos ir, ir pavyzdžiui, e, dėl to daug šve, švedžių kad daug švedžių moterų nebenori dirbti institucijose, nes, pavyzdžiui, jų netenkina motinystės atostogos ar išmokos. Taigi yra keletas tokių valstybių narių, kuriuose yra kažkokios specifinės situacijos ir kur tie, tas pradinis atlyginimas dėja mus daro nekonkurencingais e, kai kuriuose valstybės narėse. Aišku, tas atlyginimas dar lieka patrauklus. Toliau dėl kitų klausimų. Pone Ivanova klausė dėl e, priemonių saugumo srityje. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad mes, e, parlamentas, turime savo atsakyti į klausimą E, o dauguma parlamentarų skirtingai atsako į tą klausimą kokios saugumo kultūros mes norime čia Europos parlamente. Taigi, kaip jau minėjau, į šį, atsak... į šį klausimą yra labai skirtingi atsakymai. Vieni sako, kad viskas turi būti labai laisva ir atvira ir mes nenorime čia didelių kontrolių. Kiti e, parlamento nariai mano, kad kontrolės turėtų būti griežtesnės. Taigi, visų pirma, mes turime prieiti prie vieningos nuomonės, kokios saugumo kultūros mes norime čia Europos parlamente ir dabar situacija yra tokia, kad e, saugumas, ta, ta savoka saugumas nėra labai populiari Europos parlamente. Ir biure mes e, dabar sutarėme dėl priemonių paketo. Visų pirma, mes e, norime mažinti, spręsti tas problemas. Apie praėjusias problemas galima kalbėti, taigi E, tas atvejis garažo, e, pirmininko garažo, e, incidentas pirmininko garaže. Taip pat problema buvo, kad saugumo standartai spaudos atstovų įėjimo srityje buvo visai kitokie, ten buvo viskas buvo E, vyko labai laisvai, e, buvo. Taigi dabar mes e, pakabinome naujas stebėjimo kameras, pagerinome jų pozicijas ir tikimės, kad ateityje bus gaunamas geresnis vaizdas. Taip pat reikia kalbėti apie tai, kad kad tos saugumo paslaugos nebegali būti e, iš išorės e, samdomos. Taigi mes nebegalime pasitikėti tą pačią e, firmą, kuri mums suteikia e, apsaugos darbuotojus. Mes turime e, padaryti viską, kad e, saugumo funkcijas atliktų vidaus personalas nes žmonės turi pažinoti parlamentą, taigi mes samdysime mažiau e, apsaugos darbuotojų iš išorės, nes tie darbuotojai iš išorės, e, jeigu jie neturi atitinkamų e, savybių, jie nėra pigesni, jie yra netgi darbesni, brangesni. Biuras taip pat nusprendė, kad parlamente reiktų įvesti skirtingas saugumo zonas, tai reiškia, kad ne visos zonos turi būti vienodai saugios pavyzdžiui, žemisiklio srityje arba ten, kur dirba e, parlamento pirmininkas, ten e, turi būti taikomi didesni saugumo standartai e, negu toje parlamento dalyje, kur yra valgykla, kur yra parduotuvės ir panašiai. Tai e, tokie yra biuro sprendimai, e, kuriuos dabar turėsime įgyvendinti ir dalis tų sprendimų jau yra įgyvendinti. Dėl viešųjų pirkimų paskutinė finansinio reglamento reforma e, pagal paskutinę e, reformą mes nebeprimsime centralizuotų sprendimų, bus palikta e, sprendimų prieimimas liks atskiruose direktoratuose. Taigi tai, ką mes siūlysime centralizuotai, tai bus tik tai konsultacijos ir bus įsteigtas naujas viešųjų pirkimų forumas, jis labai intensyviai dirbs. O, e, bet e, bet atskiri darbuotojai to formų negalės priimti sprendimų. Taigi mes įkūrėme atskirą e, viešųjų pirkimų skyrių, e, kurie padės kompetitingai vykdyti viešuosius pirkimus. Buvo užduotas klausimas dėl lankytojų grupė, grupių. Taip pat labai aktyviai aptarinėjome šį klausimą biure. Buvo priimta tam tikrų priemonių. Ir e, būtent vienas, viena iš tų priemonių tai yra tam tikrų išmokų atskirimas ir dabar e, tos išmokos yra tikrai realios, kaip jau minėjau, 60 eurų e, už nakvynę Briuselėje ar Strasbūrė, tai yra tikrai ne per didelė suma 40 eurų. Maistpinigiams taip pat yra e, ne per didelė suma, 90 euro centų už kilometrą taip pat nėra per nelik didelė suma. E, biuras priemė e, kitokį sprendimą, nei buvo siūloma dėl praktiškumo priežasčių ir taip pat, aišku, tą sprendimą mes priemėme po ilgų diskusijų. Ponas Mulderis klausė dėl studijos, dėl kaštų sutaupimo įvertinimo. Jeigu galėčiau pasakyti trumpai, kai kada yra rengiama studija, bet man atrodo, geriau ne studiją renkti, o to jau pat imti ir taupyti. Taigi mes nusprendėme nerenkti studijos, kurią pristatytume po metų, bet e, iš karto pradėti taupyti, e, pavyzdžiui, 21 milijonas kalbų srityje ir man atrodo, kad tai yra svarbus sutaupimas, bet to. E, 100 per 2011 metus, man atrodo, mums pavyko įrodyti, kad mes patys suvokiame, kuriuose srityse galime taupyti ir kad mes galime greitai e, įgyvendinti tas taupimo priemonės ir tam mums nereikia kažkokios studijos. Dėl santykio tarp biuro ir plenarinės sesijos e, Aišku, biuras visuomet e, išlaiko savo vertinimo kompetenciją, Komunikacijos darbo grupė labai aktyviai dabar diskutuoja apie kaštų klausimą. Paskutinėme biuro posėdėje mes labai aktyviai diskutavome apie tai, kad dar iki šiol nepriimtas sprendimas, bet kaip min... sprendimas dėl premijų, bet dėl elektroninių elektroninių prietaisų. Ponas Tas teisingai pastebėjo, dabar vyksta e-committee e, e, programa, tai yra bandomoji programa ir iki šios kadencijos pabaigos mes norime pasiekti, kad visi komitetai turėtų techninės sąlygas dirbti be popieriaus. Ar kiekvienas parlamento narys sutiks dirbti nenaudodamas popieriaus. Tai čia yra kitas klausimas. Tačiau mes kaip administracija norime sukurti galimybės tam, kad kas nori galėtų dirbti elektroniniu būdu, nenaudodamas popieriaus. Ponas Bartstas dar klausė apie Europos istorijos namus ir ar nebuvo galima sujungti štų, šito projekto su plana, pla, parlamentariumu. Pone Andresen buvo kitos nuomonės. Biuras mane, kad 2014 metais mes norime e, turėti bendrą lankytojų centrą, e, kurio kuris koncentruotųsi į Europos parlamentą, o tie Europos istorijos namai, e, jie didžiausia dėmesį krypia ne į Europos parlamentą, o apskritai į Europos e, Sąjungos istoriją. Ir, e, ir iš to Europos istorijos namų bus galima patekti taip pat į plenarinių posėdžių salę. Tie pastatai turėtų būti netoli vienas kito, taigi mes e, dabar norime pagerinti tos e, potyrius, kuriuos patiria lankytojai čia, kad jie vieno apsilankimo metu galėtų pamatyti kiek įmanoma daugiau. E, parlamento Teisinė tarnyba mums pasakė, kad tam yra teisinis e, pagrindas. E, jeigu jo nebūtų, mes tada Europos istorijos namus aiškiai integruotume į mūsų parlamento lankimų, lankytojų centrą ir e, sprendimo kompetencija čia tenka Europos parlamento biurui ir man atrodo, kad tai yra e, taip pat svarbus aspektas. Dėl kabinetų. Kabinetai turi tam tikrą e, dydį, struktūrą, bet Europos parlamentas taip pat e, turi atitinkamą struktūrą su frakcijų darbuotojais. Parlamente dirba 6000 darbuotojų, su visais parlamento darbuotojais tai yra 11 tūkstančių darbuotojų e, tam yra skirta 1,8 milijardai eurų ir e, reikia kažkaip centriniu būdu sugebėti valdyti šitus išteklius. Taigi, pavyzdžiui, e, biudžeto kontrolės komitetas taip pat turėtų galimybę e, e, valdyti išteklius. Taigi, man atrodo, tai yra svarbu. Dėl direktorių posto aš norėčiau pasakyti, kad visi direktorių postai, e, kurie buvo patvirtinti, e, jie buvo patvirtinti e, ne kuriant papildomų darbo vietų. E, pavyzdžiui, praeitėje e, buvo visi direktoriai buvo turėjo A3 kategoriją, kuri dabar atitinka A14 kategoriją, dabar tie žmonės jau išeina į pensiją ir tai e, mes todėl stengiamės patobulinti struktūrą, kad nebūtų papildomų kaštų mokesčių mokėtojams, taigi mes dabar tarsi racionalizavome visą sistemą, kad nebūtų papildomų kaštų. Pone Andresen e, uždavė daug klausimų, visų pirma, dėl, dėl kaštų susijusių su darbuotojais. Tie 128 darbuotojai yra mūsų darbo vietų plane, tai nėra, jie nesusijęs su kažkokiais papildomais kaštais, tačiau mes nuolat darome. E, tokius įvertinimus, kokių darbo vietų nebereikia, o kokių galbūt reikia naujų. Be to, mes, pavyzdžiui, nustatėme, kad yra tam tikrų darbo vietų, kurių nebereikia, kurias būtų galima panaudoti kitose sritise, pavyzdžiui, politiniam parlamentarų konsultavimui. Nu, Bet kuriant tas darbo vietas nebus kažkokių papildomų kaštų. Todėl toliau kitas klausimas dėl mūsų archivavimo sistemos. Ar e, ta archivavimo sistema yra optimali, buvo paklausta. Man atrodo, kad e, vis tik ne, ji nėra pakankamai gera mum, ir tą mums reikia geresnės programinės įrangos, kad mes galėtume geriau apžvelgti visą procesą, e, terminus. Aš tikrai suprantu, kad čia yra problemų ir trūkumų ir artimiausių metų mes spręsime šią problemą. Pone Andreasen kalbėjo apie vidaus auditorių Aš savo įžanginėje kalboje sakiau, kad mes negavome jokių kritinių pastabų e, iš auditoriaus, taigi manau, kad kol kas tai yra gera žinia, aišku, taip nebus kasmet, bet iš tiesų visos tos atviros akcijos, tik, jų skaičius sumažino 88 iki 68, tai yra tikrai puikia tendencija ir tai rodo, kad bendradarbiavimas su generaliniais direktoratais vyksta e, puikiai, arba bent jis jau buvo puikus šiemet. Dėl komandiruočių jau minėjau, dėl e, Europos istorijos namų, man atrodo, kad e, dokumentuose jūs turite konkrečius kaštus ir tai yra trys sritis. Visų pirma, tai yra statybos išlaidos. E, Tai yra apie 31 milijonas eurų. Toliau kitas dalykas yra įranga, nes mes nenorime palikti tiesiog tokio žalio pastato, ką tik pastatyto neįrengto. Tai e, ta, tas įrengimas pastato kainuos 21 milijoną eurų. Ir toliau einamosios išlaidos. Einamosios išlaidos. E, dėrybose su biudžeto komitetu e, buvo nustatytos tokios. Mes tiesa e, sumažiname jas. E, tie namai veiks šešias, o ne septynias dienas. Bus e, sumažintas personalo skaičius, e, bus sumažintas personalo tas laipsnis. Taigi čia pavyko netgi dėrybose sumažinti numatytus kaštus. ir turime komisaro, komisijos pirmininko Baroso įsipareigojimą, kad prisidės ir komisija savo lėšomis, jūs aišku teisi, e, čia vėlgi mokės e, mokesčių mokėtojai, bet reiktų tą pagrysti tuo, kad e, istori Europos istorijos namai yra svarbus ne tik Europos parlamentui, bet visoms institucijoms ir tame tarpe ir komisijai. Taip pat buvo užduotas klausimas dėl e, atstumo kompensacijos. E, šis klausimas yra reglamentuojamas statute, taigi šį klausimą reikia e, užduoti įstatymų leidėjui, o ne įstatymų vykdytojui, tai yra biurui. Tai yra dėrybų tarp parlamento ir tarybos rezultatas ir bendras sprendimas, taigi čia reiktų e, diskutuoti tei, su teisė, kurios institucija, o ne su parlamento biuru ar administracija. E, dėl Europos istorijos e, namų e, jūs klausėte, ar yra studija, e, yra tam teisinis pagrindas, tačiau e, teis, tas teisinis pagrindas egzistuos tik tuomet, jeigu šitie Europos istorijos namai bus įtraukti į mūsų lankytojų programą. Šimtai tūkstančių lankytojų apsilanko parlamente kasmet ir e, mes e, turime suvokti, kad mes esame tik tai konsultacinė institucija ir tai e, E, atitinka studiją, kurią pateikė Teisės reikalų tarnyba. Dėl e, šeimos narių įdarbinimo biuras praėjusioje kadencijoje jau priemė sprendimą, kad mes e, taikysime pereinamą į penkerių metų laikotarpį. Tas pereinamasis laikotarpis baigsis 2014 metais su kadencijos pabaiga. Taigi po 2014 metų nebebus pagrindo įdarbinti šeimos narius. Dėl interneto televizijos, aišku, iš vienos pusės yra tos interneto televizijos lankytojų skaičius, tačiau kitas dalykas reikia pabrėžti tai, kad tie vaizdai, kurie rodomi interneto televizijoje, juos perima Ir pavyzdžiui, didieji televizijos transliuotojai, pavyzdžiui, e, tam tikrai, kai buvo tam tikrai svarbus įvykiai, net 200 įvairių televizijos transliuotojų e, perėm, perėmė tuos mūsų sukurtus vaizdus. Taigi e, mes tarsi kūrėme tokį papildomą e, efektą, antrinį efektą. Ir kaštai už tą internetinę televiziją taip pat sumažėjo nuo 9 iki 8 milijonų eurų. E, ponas Itelė klausė dėl tų bendrų e, pervedimų. E, praėjusiais metais mes priemėme sprendimą daryti atskirus pavedimus, taigi e, biudžeto komitetas leis, e, tai leis biudžeto komitetui priimti sprendimą, ar jie patvirtina atskirą pervedimą kažkokiam atskiram vienam projektui ar ne. Toliau klausimas dėl patalpos temperatūros. E, čia vėlgi matyt yra e, skirtingų norų. E, galbūt e, didesnė temperatūra patalpoje nebūtų labai ekologiškas dalykas. Va, ponas Štas nenori, kad būtų aukštesnė temperatūra. Na, o baigdamas norėčiau dar pasakyti, kad man labai gaila, kad nebuvo užduotas klausimas dėl tam tikro prietaiso skirto daržovėms, daržovėms pjaustyti. E, tai aš atsinešiau e, tą nuotrauką to prietaiso, tai bus patobulinimas mūsų valgyklos, bus galima pjaustyti šviežias daržovės, nebereis naudoti šaldytų daržovių ir taip pat e, bus mažiau CO2 iš metalų. Dėkoju, ponė Vėlė, sako pirmininkas, už tokį išsamų pasisakymą. E, galbūt e, mūsų administracija galvoja, kad biudžeto komi kontrolės komitetas yra toks šalto proto komitetas ir mums reikia šaltos aplinkos. O, o pabaigai norėčiau steikti žodį ponui Liberatskijui. Ačiū pirmininkė, labai trumpai, nes mes jau turėjome baigti darbą prieš 11 minučių, nežinau, kaip bus su viršvalandžių mokėjimu virtėjams. Taigi noriu padėkoti ponui Pitelai, ponui Velė, ponui Galvin už papildomą informaciją, už komentarą komentarus, kuriuos šiandien pateikite. Dėkoju kolegoms iš komiteto už, indė, už indėlį, už papildomus klausimus. Labai aiškiai noriu pasakyti. Mm, mes e, turiu labai padėkoti šešėliniams pranešėjams. Tikrai labai malonu buvo dirbti. Noriu, e, aišku, būti mandagus, tačiau vienu požiūriu negaliu sutikti su ponu Vėlė. Pone Vėlė, jūs sakėte, e, jog biudžeto įvykdymas negali būti daugiau kaip 100 procentų. Tačiau iš pono Dejong gavome informaciją, kad jis sumokė 20 tūkstančių eurų prisidėdamas prie Europos parlamento darbo. Taigi, jeigu kiekvienas iš mūsų sumokėtumėm po 20-30 tūkstančių eurų, jūs, jūs surinktumėte apie 100 milijoną eurų. Tai būtų pliusas biudžete. Ačiū. Ačiū ponui Liberatski, ačiū vicepirmininkui e, Pitelai, generaliniam sekretoriui Klausui Velė, vidaus auditoriui ponui Galvinui, ir taip pat ponui galėja auditorumų nariui ir jo komandai ir tokiu būdu mes baigėme savo posėdį. Kiekvienas skelbimas sausio 26 dieną 9 ryto e, bus kitas posėdis. Reikės koordinatorių posėdžio, nežiūrint to, kad ryte sakiau kitaip, aš paskleisiu tą žinią. Taigi toliau vasario 9 e, bus dar kitas posėdis. Ačiū, šiuo posėdį baigiame.